Good day. Good day. Good day. Welcome back. Labą dieną. Sveiki sugrįžę. Point here, first point in the order of the day. Pirmas darbo atvarkės punktas turėtų būti devintas. Dužėmio jūros darbo grupė turėtų būti pono Mušel pasisakymas dėl esamos padėties, tai yra migracijos ir prieglopšio direktorius, vidaus reikalų generalinis direktoratas komisijoje, tai yra speciali darbo grupė, šis padalinys buvo sukurti Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos po pasienio incidento, kuris įvyko 2013 spalį prie Lampedūsos 2014 sausį komisija pristatė Lybė komitetui savo darbą. E, paskelbiau, kad mes pakviesime komisiją pateikti ataskaitą apie pažangą. Ir štai, ponia Mašel, klausysimės jūsų pasisakymą. Thank you, Mr. Chairman. Uh, before giving you another... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, papasakosiu, kas e, e, yra nuveikta nuo šio padalinio sudarimo momento. Tik noriu dar pasakyti, kad tai yra bendras e, valstybių narių penkių ES agentūrų darbas ir ši darbo grupė savo darbe pasiremia valstybių narių uh, įsipareigojimas dirbti šioje srityje ir mes pradedame aiškintis, kas yra nuveikta šioje srityje su visomis valstybėmis narėmis ir birželio mėnesį pateiksime ataskaitą, tuo metu įvyks ir mm, Europos vadovų taryba ir vidaus reikalų ministrų taryba birželį, taigi mielai pateiksime po to ataskaitą lybę komitetui apie nuveiktus darbus. Dabar dėl to, kas buvo nurodyta kaip pagrindinės penkios um, darbo kryptis nuo pat sudarimo mūsų darbo grupės. Visų pirma, tai buvo išorės santykiai ir bendradarbiavimas su trečiosiamis valstybėmis. Iš tikrųjų, nuo tų tragiškų įvykių um, praeitų metų spalį prie Lampedūzos uh, labai aktyviai dirbame išorės santykių srityje ir man atrodo pirmą kartą uh, migracija ir prieglopsis tampa mm, pagrindiniu prioritetu užsienio reikalų tarybai ir tai yra asmeninis pasikeitimas, kurį reiktų pasveikinti. Mm, taip pat mes esame pasirašę mobilumo partnerystę su Tunisu paskutinės tarybos kontekste mm, kovo pradžioje buvo su Jordanija taip pat dėrybos ir admisijos sutarimus pasirašėme su Turkija gruodį. Kaip žinote, tai sėtina su pažanga padaryta vizus rytie su Turkija. Mes labai tikimės, kad Turkijos valdžia iki galo gyvendins su sutarimus. Tai yra labai svarbu, kaip žinote. Kaip žinote, su pirmininkavimą perimančią Italiją. Mes taip pat su Afrika dirbame, rytų Afrikos migracinių srautų klausimų. Yra tikrai daug darbo atliekama kontrabandininkų srityje, kovojant su kontrabandininkais, su tais, kurie priekiauja žmonėmis. Taip pat dirbame su Alžyru, Libija, Egiptu. Uh, Žinote, kad padėtis yra pakankamai įtempta, pakankamai sunku yra dirbti su tomis valstybėmis, bet mes rengėme tai, tam tikrų projektų, Saramet pavyzdžiui, Italijos vidaus reikalų ministerija gyvenina šį projektą, kurio tikslas yra sustiprinti sienos valdymo pajėgumus, bet taip pat ir pertvarkyti sulaikymo centrus, pagerinti laivus ir taip toliau. Toliau yra mm, perkeliamo gyventi kitur mm, skyrius po Lampedūzos. Mes turime regionės apsaugos projektus Šiaurės Afrikai, Jezo, Europos mm, prielušio pagalbos biuras e, gyvendina tam skirtą programą, kurios tiklas yra sustiprinti prieglopščio sistemą Marokė, Tunise ir Jordanijoje. Uh, Dabar mes pradame informacinės kampanijas dėl migracijos rizikos Nigerija ir Afrikos kišulėje mes e, Afrikos regione mes esame 2 milijonus eurų atidėję iš e, daugiametės finansinės programos būtent tam klausimui dėl migracijos rizikos, kuomet yra bandoma laivų pasiekti Europą, bandome išaiškinti, kad rizika yra nuskesti, rizika yra patekti į netas rankas ir taip toliau. Uh, E, kartu su jungtinių tautų pavėgrė komisaro dirbame ir migracijos tarptautinė organizacija dirbame ir valstybės narės sustiprino savo įsipareigojimus, ypač dėl pabėgėlių iš Sirijos. Pasiekime tokį lygį, kurio prašė jungtinės tautos praeitais metais. Taip pat mm, kalbame, galvojame ir apie teisėtus įvažiavimo ES kelius. Pavyzdžiui, galvojant apie migrantus, tai turėtume matyti ir kitą tą monetos pusę. Stipriname kovą su nelegalia migracija. Mes lygiai taip pat turime tobulinti ir kelius dėl teisėto įvažiavimo ES. Ir kaip žinote, parlamentas yra patvirtinęs sezoninių darbuotojų direktyvą. Tai yra labai tvirtas žingsnis į priekį. Mes taip pat dirbame su naujų projektu po Stoholmį programinių program, pro, projektų, ka, ieškant galimybių praplėsti atvyk, teisėto atvykimo Europos Sąjungą kelius mm, migrantam. Toliau, ko, kova su organizuotu nusikalstamumu ir kontrabanda, priekyba žmonėmis šią sityje. E, čia Europos komisija stiprina savo darbą, padina darbuotojų kovai su mm, priekeiviai žmonėmis. Taip pat dirbame padėdami Italijai buvau įvairiose veiklose, kur tikrinami, tikrinamas pavardės, telefono numeriai ir taip toliau. Vyksta tikrai dideli tyrimai, kur yra įvairių e, kelių tai įrodymų renkama į Vokietiją, Italiją, Graikijoje, Prancūzijoje yra kovojamas organizuotų nusikalstamų Graikijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje ir galvojant apie priekeivių žmonėmis, komisija yra pradėjusi visapusišką teisės aktų peržiūrą šio klausimu ir šia metu, šiais metais, kiek vėliau, mes pasiūlysime mm, galimus teisinius pasiūlymus šioje srityje. Dabar dėl sienų priežiūros Tai aišku, palambedūzas buvo esminis dalykas. Esminis klausimas, kaip žinote, mes um, paprašėme parengti strateginę, strateginę koncepciją dėl vidužymio jūros, kad būtų koordinuotas požiūris į sienų kontrolę, sienų priežiūrą. Mm, tai padėtų gelbėti gyvybės ir aišku, kad tokie teisės aktai padėtų tai padaryti. Sekame visą situaciją po Lampedūzos, mes stipriname Frontexo mm, biudžetą 7,9 milijono eurų padinamai. E, Frontex agentūra taip pat yra parengusi koncepcinį dokumentą, kuris buvo pateiktas šiai darbo grupiai dėl tolesnio mm, jūrų patruliavimo stiprinimo ir tikrai reikėtų galvoti Mm, nuo 6 iki 14 milijonų eurų reikėtų, mm, kaip agentūra teigia, tokiam darbui. Aišku, biudžeto kol kas neturime, tai reikės galvoti, kaip tas papildomas priemonės finansuoti, ką daryti. Ta laika, žinote, Italijos valdžia yra parengusi taip vadinamą projektą Marenostrum, mūsų jūra ir žiūrėsime, kaip viskas vyks, ką mes dar galėtume dar padaryti, kad prisidėtumėm prie bendro darbo šioje srityje. Dabar dėl pagalbos valstybėms narėms. Tai buvo paskutinis e, komisijos komunikato dėl šios darbo grupės skyrius. Kaip žinote, esame mobilizavę um, fondus, e, kurį 30 milijonų Italijai ir uh, 140 milijonų kitoms valstybėms, kuriams yra ypatingas e, spaudimas šias rytie. E, nuo spalio iki šių metų sausio labai daug pinigų yra paimta būtent iš netidėliotinų situacijų fondo mobilizuota ir mes dirbame su ypatingų situacijų planais, e, nenumatytų situacijų planais, taip pat ir Dublino naujas reglamentas, kaip žinote, leidžia mums panaudoti 33 straipsnį, taip vadinamai, kad būtų galima imtis tam tikrų paskatų ir prevencinių priemonių, jeigu kyla krizė vienoje valstybėje narėje. Mes taip pat dirbame su EZO, rengėme pilo, e, bandomai projektą mm, dėl prieglapšio prašymų bendro koordinuoto mm, nagrinėjimo, kad būtų galima padėti toms valstybėms narėms, kurioms e, našta yra labai didelė. Ir, kaip sakiau, padedant valstybėms narėms, kitas žingsnis būtų pateikti ataskaitą jums iki birželio dėl visų 37 veiksmų, kuriuos darbo grupė išiškino kaip svarbiausius. Ir birželio taryboje mes pateiksime visą ataskaitą ir, aišku, kai jau bus suformuotas naujas parlamentas ir, ir parlamentui taip pat. Labai ačiū. Shell, any comments? Yes. Ar bus komentarų? Patau porą pageltų rankų. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Puiku. Do please let it be noticed. Get started. Señor Díaz de Mera. Ponas Getemera. Muchas gracias, señor presidente. También gracias. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat e, ponui Mušel už pateiktą ataskaitą mūsų komitetui. Pirmiausia, e, komentarai norėčiau išsakyti. E, kalbėtojas minėjo Alžyro, Libijo ir Egipto e, veiklą. Aš pats lankiausi praeitą savaitę Sudane. Sudano parlamente. Nepristatinėsiu ypatingo aplinkybių e, susidariusių toje šalyje, nes visi turbūt žinote, sankcijos, embargas ir taip toliau, bet kaip jau sakiau, parlamente užsienio reikalų komiteto pirmininkas pareiškė, man reikia Europos pagalbos, mums reikia bendradarbiauti su Europos Sąjunga. nes e, mūsų teritoriją kertantis žmonės, o mūsų valstybė ribojasi su septynėmis valstybėmis, e, galiausiai pasiekė Lampedūzą. Todėl aš norėčiau paklausti, ar turite planų veiklai Sudane? Nekartosiu to, ko sakiau Sudano užsienio reikalų komiteto pirmininkui, nes dabar mums turbūt tai netaip jau svarbu, bet iš esmės aš prašiau, kad jis bendradarbiautų kontroliuojant sienas. Dar vienas komentaras. Džiaugiuosi matydamas, kad Frontex yra paprašyta parengti strateginę ataskaitą 7,9 milijonų eurų padidėję suma finansavimo. Taip pat matau, kad padidėja biudžetas jūros patroliavimui nuo 6 iki 14 milijonų eurų. Nežinau, iš kur bus paimti pinigai, bet, bet kokiu atveju yra labai gerai, kad turime tokią galimybę. Nežinau, ar Mare Nostrum operacija, kurią vykdo Italijos vyriausybė, bus galima finansuoti iš tų pinigų. Italijos vyriausybė tą operaciją vykdo puikiai. Paminėjote visą eilę kritinių aplinkybių. Tokių kritinių taškų susiformavusių ant mūsų sienų. Norėjau paklausti, ar į jas atsižvelgiate kaip e, į Europos pietų e, sienos e, problematiką. Ispanijos kai kurie sienos perimo taškai yra tokie. Bet, bet kokiu atveju ačiū už ataskaitą. Dėkoju. Žinant, kas yra padaryta viduržėmio jūroje ir kas ten vyksta, uh, kai žmonės netenka gyvybių norėdami patekti į Europos Sąjungą, diskutuoti apie vadinamasis teisinės vertybės Europos Sąjungoje bandoma vis dažniau ir dažniau. Ar jūs galėtumėt papasakoti, kokios būtų tos teisinės priemonės ir kaip e, pabėgėliai galėtų tomis priemonėmis pasinaudoti? Kaip galėtume suorganizuoti migrantų srautus, kad visi pabėgėliai galėtų pasinaudoti turimamos priemonėmis patekti į ES ir paskui pateikti prašymą prieglopšiui. Frau. Ačiū, Frau Keller. Thank you very much. Labai ačiū. Galiu pratesti e, kolegės klausimą apie teisinės priemonės e, patekti, pasinaudoti prieglopšio suteikimo sistemą. Labai svarbu būtų konkrečiai nurodyti, kokiu pasiūlymu jūs teikiate, nes dabar mes kalbame apie e, teisinės priemonės jau nuo 2000 metų. Stoholmo programoje buvo pilna tokių galimybių. Valstybės narės Europos komisija prižadinėjo sukurti teisinės priemonės pasinaudoti prieglopščių sistemą. Nei viena tų sistemų nebuvo darai suformuota. Tuo tarpu e, dar Stoholmo programoje buvo numatyta e, įgyvendinimo priemonių. Taigi dabar mes tarsi sienas uždarome, nesuteikdami galimybių žmonėms patekti Europos Sąjungą ir paprašyti apsaugos, kurią, į kurią jie turi teisę pagal Ženevos konvenciją, bet kokiu atveju. Ką jūs ketinate daryti šiuo atveju ir kada Norėčiau paklausti, tarp norėčiau pasakyti, kad e, pirmiausia tą reiktų sutvarkyti prieš pradant kalbėti apie priežiūrą ir panašiai, nes priežiūros sistemų jau dabar turime labai daug, sienos yra uždarytos, reikia e, teisinių priemonių prieglaušių sistemą e, prižiūrėti, imigracijai kontroliuoti. Abi šios rytis yra labai svarbios ir vienas su kitas susijusios, bet tuo pat metu jos yra atskiros. Jūs labai daug kalbėjote apie kontrabandininkų persikojimą. Šiandien e, kontrabandininkai yra turbūt vienintelis būdas E, patekti į Ispaniją, pavyzdžiui, jeigu nenorite perplaukti per viduržėmio jūrą, tai reikia pasiprašyti, kad kontrabandininkai jūs įvežtų Europos Sąjungą. E, kaip tuos kontrabandininkus mums sustabdyti? Pirmiausia, turim užtikrinti, kad jie iš to negalėtų pelnytis, kad tai nebūtų verslas. Jeigu jie negalės iš to pasipelnyti, tai nebus suinteresuoti žmonių patekimo Europą. Reikėtų pasirūpinti, kad e, tai būtų rasta teisinių priemonių, nes kitaip dabar patekimas į Europą darosi vis pavojingesnis ir brangesnis. Ką mes pirmiausia turėtume daryti ir ką tiksliai jūs ketinate nuveikti kontrabandininkų atžvilgių. Ir mes norėtume žinoti, kad, ką darys pirmiausia ir kokia bus tolesnė veiksmų seka. Lambert. Yeah. Pane Lambert. Ir aš norėjau panašų klausimą pateikti. Turiu klausimų dėl Sirijos ir patekimo į valstybių narių teritoriją. Ar Europos komisija ragino valstybės narės lankščiau e, vertinti vizų išdavimą sirams, kurie dabar yra užstrigę kaiminėse valstybėse. Aišku, už juos yra atsakingos valstybės kaiminės, bet būtų įdomu sužinoti, ką Europos komisija patare toms valstybėms, e, pristatant, e, gal, pristatydama galimybės pasinaudoti sistemą. Kitas dalykas, valstybės narės e, vis sako, kad nevyksta reformų Sirijos kaiminėse. E, žinome, kad dėl padėties Sirijoje kaiminės valstybės patiria papildomą spaudimą ir jeigu mes nerasime teisingos pusiausvėros, tai galime sukurti dar daugiau bėdų ir konfliktas gali išsiplėsti. Paminėjote trečiąją Dublino konvenciją ir 33 straipsnį bei įtampos šaltinius su tuo susijusius. Kokį solidarumo mechanizmą jūs dabar įsivaizduojate, valstybės narės galėtų panaudoti, kad paremtų valstybės, kurios e, susiduria su ypatingai sunkumais, ne tik dėl Sirijos. Iš dalies e, tai gali būti susiję su e, žmonėmis, kurie yra perkeliami iš e, vienos gyvenamosios vietos į kitą, ar tas perkelimo tempas yra toks, koks buvo numatytas. Gal galėtume šiek tiek konkrečiau tomis temomis pakalbėti, aš būčiau labai dėkinga, ačiū. Ponas Bronks. Darbo grupė buvo įsteigta, ką tik paskaičiau apie tai. Jos tikslas buvo imtis ryštingų veiksmų, kad būtų išvengta nelaimių jūroje. Užkirsti kelią tokioms nelaimėms galime tik tada, jeigu žinosime, kas iš tiesų vyksta. O yra taip, kad žmonės rizikuoja savo ir savo vaikų gyvybėmis, kad tik patektų į Europą. Kodėl jie taip rizikuoja? Todėl, kad jeigu jie pateks į Europą arba jeigu jie bus išgelbėti jūroje ir bus nuvežti į Europą, jie gali gauti prieglopščio uh, E, statusą, ne todėl, kad jiems asmeniškai iškyla pavojus, bet todėl, kad jie yra iš pavojingos valstybės. Jeigu jiems prieglausis nėra suteiktas ir jie nusprendžiama juos gražinti, tai e, jiems belieka 36 procentų tikimybė, kad jie bus gražinti. <clears throat> Skaičiai 2012 metais tokie buvo. E, Jūs turbūt jau vakar girdėjote mūsų posėdėje, bet turbūt ne, neprisiminsite, nes aš vakar posėdėje buvau vienintelis e, klausantis. Vienu metu man labai vieniša pasidarė. Tai kas yra atsakingas už žūstančių žmonės? Pirmiausia, tie žmonės, kurie kuria prieglopščio įstatymus ir leidžia žmonėms likti. Kitas dalykas - atsakingi tie, kurie kuria gražinimo politiką, bet e, nesugeba jos gyveninti. Dauguma žmonių nėra gražinami. E, žmonės, kurie e, formavo prieglopšio politiką, yra atsakingi už tų, kurie žūsta, už tų, kurie bando patekti į Europą žuvi, žūti. Žinome, kad e, jokių būdų nepriimamas sprendimas, kad visai būtų uždraustas prieglobščio suteikimas, bet galbūt jeigu taip e, būtų, jeigu nebūtų vilties, kad bus suteiktas prieglobsis, tai niekas net ir nebandytų jo gauti. Šįryt mes kalbėjome apie tai, kad reikia sumažinti nelegalią migraciją ir padidinti legalią migraciją. Tai yra logiška. Žinoma, galime sumažinti teisės aktų pažeidimų, jeigu bus leidžiama galimiems pažeidėjams e, pažeidinėti tarsi įstatymus legaliai. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Maši, Mašel. Uh, Ačiū, ponas pirmininkė. Aš manau, kad iš tikrųjų aptarėme daug svarių klausimų. Pirmiausia, klausimas uh, užduotas dėl Sudano. Mes rengėme informacijos kampaniją Afrikos rage ir Sudane taip pat ta informacijos kampanija vyks ir aiškinsime riziką susijusią su nelegaliu vykimu į Europą. Ir taip pat bandysime kažką nuveikti kovos su kontrabandininkais srityje. Taip pat ir Sudane galbūt kažkokia veikla vyks. Ir yra čia atstovė iš išorės veiksmų tarnybos, nežinau, ar yra statistika susijusi su Sudanu, tačiau mes galime pateikti e, statistinius duomenės apie paramą Sudanui šioje srityje. Dėl Frontex e, e, operacijos pagal Mare Nostrum programą Italijai kainuoja 9 milijonus eurų. Ir um, Frontex negali pakeisti Mare Nostrum programos kitą. Tačiau kol kas mes taipogi negalime niekaip padėti, kol nebus sukurtas kažkoks kitas mechanizmas bendradarbiavant su Frontex dėl teisėtų patekimą į Europos Sąjungą kelių. Čia yra du dalykai. Prieglopščio prašytojai ir ekonominiai pabėgėliai. Tie ekonominiai pabėgėliai turi legalių įvažiavimo į Europą kelių, jie gali dirbti kaip sezoniniai darbuotojai, buvo parengta sezoninių darbuotojų direktyva, taip pat sudarytos galimybės studentams ir moksliniams darbuotojams apsigyventi Europoje. Bet e, anksčiau, sakykime, studentai pereidavo dykumą, patekdavo į Libiją ir bandydavo patekti į Europą, nes jie galvoja, kad tai vienintelis kelias. Dabar yra studentams skirta direktyva ir jie jau turės legalius kelius patekimui į Europą. O dėl prieglauščio prašytojų mes šią temą aptarnėjame su specialia darbo grupe ir pasakysiu atvirai. Pirmininkandamas specialiai darbo grupiai turėjau daug pakovoti, kad veiksmų sąraše išsaugočiau šią sritį dėl to, kad dauguma pasisakė prieš. Ir valstybės narės yra dviveidės, yra tarsi prieglopščio politika, tačiau stengiamasi visokiais būdais išvengti uh, prieglapščio prašytojų ir jų patekimo į Europą. Vienas iš teisėtų kelių yra mm, perkelimas gyventi į kitą vietą. Taigi mm, nustatomi žmonės, kuriems tikrai kyla pavojus ir tuomet jie yra perkelimi į Europą. 2012 buvo perkelta 4000 sirų, o 2013 jau 12 tūkstančių. Tačiau 12 tūkstančių lyginant su 2,2 milijonais pabėgėlių Jordanijoje, Turkijoje, Libijoje yra lašas jūroje. Visgi Reikia pasakyti, kad e, valstybės narės tikrai daug pastangų skiria perkelimui, tačiau mums reikia visų paramos, taip pat ir parlamento parano, paramos. Jokių būdų nenorime teikti pasiūlymo, kuriam nebus pritarta taryboje. E, taigi reikia bendradarbiauti su taryba, surasti būdų išplėsti teisėtus patekimo į ES kelius ir tai reiškia darbą su ambasadomis, taip pat su jungtinėmis tautomis, kad būtų nustatyti asmenys, kurie gali legaliai atvykti į Europą ir tai būtų veiksmai papildantis perkelimo veiksmus. Pone Lambert, atsakant jūsų klausimą. Um, kai nagrinėjame Sirijos pabėgėlių klausimą ir su tuo susijusius pažeidimus, um, mes uh, nusintėme užklausimą dviem valstybėms narėms. Mes sekame situaciją ir komisija sakė, kad yra neteisėta užkirsti kelius Sirijos pabėgėliams. Dėl 33 straipsnio mes su Bulgarija dirbame ir daugiau kaip 10 tūkstančių sirų buvo atvykę į Bulgariją skiriame 8 milijonus eurų nenumatytą pagalbą pabėgėlių prieimimui ir pabėgėlių prieimimo centrui. Mes kartu su JASO e ir su kitomis organizacijomis teikiame paramą kitos valstybės narės irgi aktyviai prisideda, netgi Norvegija prisideda, nors ji nes narė. Ir um, ESO turi pagalbos komandas ir asmenys iš skirtingų valstybių narių teikia paramą, bandome sukurti prieglopščio tarnybą, taigi solidariai dirbame su Bulgarija ir taip pat su kitomis šalimis. Italijoje yra paramos programų. Taigi Darbas vyksta nuolat, darbas vyksta kiekvieną dieną. Dėl pono Bronkso pastabų susijusių su gražinimu noriu priminti, kad praeitą savaitę kovo 28 dieną komisija patvirtino komunikatą dėl gražinimo. Ten yra visa naujausia statistika ir išskirtos įvairios veiklos sritis, savanoriškas gražinimas, priverstinis gražinimas, tačiau galima gražinti tik tai migrantus, neteisėtus migrantus, o ne pabėgėlius ir prieglupščio prašytojus. Ponas Dėsimėlio norėtų užduoti dar, klausim, dar vieną klausimą. Labai ačiū pirmininkė ir aš taip pat noriu padėkoti ponui Mišel už atsakymus. Vis dėlto jis pamiršo atsakyti į mano paskutinį klausimą, kurį pakartosiu. Norėčiau sužinoti, ar esate numatę kažkokią reakciją į ypatingą situaciją prie sausumos sienų. Ispa Ispanijos sieną su Šiaurės Afrika ir du Ispanijos miestai esantis Šiaurės Afrikoje patiria labai sudėtingą situaciją. Ten daug pabėgėlių ir reikia tiesiog statyti palapines, kad būtų galima apgyventinti žmonės bandančius pereiti sieną ir ten apsigyvenančius. Po, Pone Keller, noriu pasitikslinti, jūs sakėte, visos valstybės narės buvo prieš teisėto įvažiavimo galimybių sudarimo. Ir kitas dalykas, dėl kurioms dviem valstybėms narėms padė, pradėta pažeidimo procedūra dėl Sirijos pabėgėlių. dėl pono Džesmėra klausimo. Aš atsiprašau, jeigu praleidau klausimą, antrą klausimą buvote, antrą kartą buvote konkretesnis. Komisija nusintė delegaciją į Madridą Jie aptarė šios klausimus su atitinkamomis institucijomis, taigi mes bandysime suteikti kažkokią paramą, netgi to, tose sritise, kai uh, pagalba pasienio tarnyboms ir šnekama su atitinkamomis Ispanijos institucijomis, dirbama šioje srityje. O dėl teisėtų patekimo ES kelių, aš jau sakiau, kad visos valstybės, kurios sudaro specialią darbo grupę, buvo prieš tuos teisėtus pateikimo ES sąjunga kelius ir aš sakau visos valstybės. Čia nekalbu apie ekonominę migraciją, yra sezoninių darbuotojų direktyva, tačiau pavyzdžiui apie kitus patikimo ES kelius diskutuota buvo daug ir buvo nesulaukta pritarimo, o pažeidimai pradėti Italijai ir Bulgarijai. Ačiū, tai toks buvo trumpas padėties pristatymas. Ir jeigu neprieštaraujate, perėsime prie kitą darbo tvarkės punkto. Ačiū, ponė Mišel. Move on. Moving to point number. Dešimtas darbo tvarkės punktas laikomės tvarkaraščio. Frontex 2014 metų darbo programa. Frontexas patvirtino 2014 metų darbo programą ir jo valdyba vasario e, 14 dieną patvirtino ir perdavė neseniai parlamentui. Mes pakvietėme Hil Arijas Fernandės, kuris yra vykdomo direktoriaus pavaduotas Frontex'e. Šiandien atvykti čia, kaip žinote, Ilkalaitin Vydamasis direktorius Frontexo nuo birželio pirmos dienos palieka savo pareigas ir komisija yra paskelbusi apie laisvą vietą, vyksta darbinimo procedūros. Ir paskirto kandidato klausimai gali įvykti kito parlamento kadencijos pradžioje. O dabar išklausykime Hilarijas Fernandės pasisakymą, prašom. To... Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietė mus pristatyti Frontex darbo programą 2014 metais, metams um, šiam komitetui ir visų pirma aš pristatysiu 2013 metų padėtį ir tas tendencijas, kurias mes prognozuojame 2014 metams mūsų darbo programa bus išplėtota, aptarsiu tai ir paskui aptarsiu 2014 metų ir mūsų vis, visą veiklos programą, mokymo programą ir išteklių paskirstimą. Taigi, kaip yra nustatoma, kad neteisėtai kertama siena ES 2013 metais tokiu atveju labai smarkiai išaugo, palyginti su 2012 metais, nuo 72 tūkstančių 2012 iki 107 tūkstančių 2013 metais. Tai yra išaugimas 48 procentais. Ir kiekviename iš tų apskritimų matote viršutinės skaičius. Tai yra 13 metų metų neteisti sienos kirtimai, toliau papačia 2012 metų skaičius ir galiausiai įvardytas pokytis procentais. Kaip matome, duržėmio jūros centrinėje dalyje 2013 metų pirmą ketvirtį nedaug tų buvo neteisėtų kirtimų, bet paskui antrame ketvirtį labai jų paaugo ir trečiame ketvirtyje buvo pikas. Bendrai tai yra apie 40 procentų neteisėtų kirtimų ir nuo Liepos iki spalio apie 75 procentai jų buvo nustatyta. Tragiškai šis laikotarpis, kuomet labai daug buvo migrantų srautų Šiaurės Afrikos, nes buvo dėje daug tragiškų atvejų, kuomet ir apvirto ir nuskendo laivai viduržėmė jūroje, buvo daug žuvusių, tai dauguma iš Libijos buvo pasinaudojus silpna vyriausybė, silpna kontrolė, toliau viduržėmio rytiniuose maršrutuose, nu, kiek yra nustatyta 2009 metų neteistų kirtimų, maždaug 25 tūkstančių, tai nėra labai daug, tačiau vis tiek e, tai yra maždaug ketvirtis e, iš viso neteistų sienos skirtimo ES, kiek yra nustatoma. Ir taip pat kažkiek maršrutai keičiasi. Matome Bulgarijos, Turkijos sieną, tai yra didžiausi skaičiai šiais metais. Uh, E, toliau vakarinis Balkanų kelias, kiek nustatyta neteisėtų sienos kirtimų, taip pat didžiulis padidėjimas. 2012 e, metais e, buvo apie 6 tūkstančiai, paskui jau 13 metais išaugo iki daugiau kaip 19 tūkstančių, daugiausia Bulgarijos, Serbijos sienoje nustatyta tokių neteisėtų kirtimų. Dažnai prašoma prieglapšio, paskui pabėgama iš prieglapšio centrų ir migrantai keliauja toliau į savo jau numatytą paskirties e, kraštą. Toliau mm, vakarų Afrikos e, ir vakarų viduržymė jūros maršrutai panaš, skaičiai yra pakankamai stabilus. 12-13 metais e, maždaug, tik, maždaug yra 6800 ir 300 atitinkamai tokių nustatytų neteisėtų kirtimų, tai daugiausia tie, kas iš Maroko, Nigerijos bėga. Nedideli skaičiai. Toliau metinis padidėjimas nuo 2009 iki 2013 metų, kaip aš jau sakiau, 48 maždaug procentai. E, kas met e, padidėjimas yra didelis tikrai. 13 metų lygis vis tik tai prilyksta. 2009-2010 maždaug lygių, kiek valstybės narės buvo užfiksavusios Mm, e, netesti sienos skirtimo, bet tai yra mažiau nei 2011 metų lygis. Palyginus e, sienos ir jų, e, sausumos ir jūros sienos neteistų skirtimus, tai pasiskirstyti skaičiai maždaug tolygiai. Ir Galima pasakyti, kad Sirijos piliečių labai daug yra e, išaugęs skaičius, arba bent jau tų, kas teigia, kad jie yra iš Sirijos, e, maždaug 25 tūkstančiai daugiausiai rytų viduržėmio e, jūros ir centrinės viduržėmio jūros maršrutais. Toliau, kalbant apie Šiaurės Afrikos migrantus, Libija, Egiptas, labai dažnai jie rizikuoja savo gyvybėmis, kad tik tai kirstų viduržėmio jūrą ir labai smarkiai yra vakarų Balkanų maršrutuose išaugęs neteistų sienų kirtimas, kaip aš jau sakiau tarp e, Vengrijos ir Serbijos sausumos siena dažnai kertama. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm kitus rodiklius, nuo 12 iki 13 metų, kokie pasikeitimai, pavyzdžiui, kiek nustatyta tų, kurie padeda neteisti imigrantams atvykti, tas skaičius kiek sumažėjęs, galbūt iš dalies dėl to, kad piknaudžiavimas teisėtais kanalais ir atvykimo su dokumentais galimybėmis yra mm, išaugęs prie išorės sienų. 2013 metais buvo maždaug 334 tūkstančiai nustatytų atvejų, kuomet neteisėtai pasilikti ES, tai tendencijos daugmaž stabilios, tačiau yra labai daug skirtumų tarp valstybių narių. Toliau Vokietija pirmauja, joje užfiksuota didžiausias išaugimas, daugiausiai aišku dėl to, kad e, daugiau nustatyta rusų ir sirų, kurie e, pasilieka neteisėtai. Toliau Bulgarija, maždaug 100 procentų išaugimas yra 2013 metais tokių asmenų, kurie pasilieka neteisėtai, daugiausiai piliečių iš Sirijos. Apie 9800 buvo migrantų nustatyta, kurie su klastotais dokumentais pasinaudoja, pateko ES, tai išaugimas maždaug 24 procentais palyginti su ankstatais metais. E, didžiausias skaičius nuo 2009 metų mm, aišku, kad keičiasi ir veiklos metodika, dažnai yra mm, nesuklastoti dokumentai, neteisėtai gauti dokumentai panaudoti. Toliau atsisakymas leisti įvažiuoti išaugęs 11 procentų, daugiausia tokių atvejų yra prie sausumos ir uh, sienų ir oro uostuose. Ilgalaikės tendencijos uh, rodo, kad išaugimas yra prie sausumos sienų dėl to, kad dažniau yra naudojamas tokiamis sienomis. Vakarų Balkanuose vizų liberalizavimas suteiktas Serbijos, Jotkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos Bielabanijos piliečiams padidino tiek uh, migrantų srautus, tiek neteisėtus pasilikimus ir taip pat buvo, aišku, ir atitinkamai atsisakymų leisti važiuoti asmenims išaugimas, lygiai taip pat kaip ir su, kur yra siena su, kur yra Rusijos atvejais, kai atvyksta e, Rusijos piliečiai toliau. Toliau yra tikimasi, kad tos tendencijos tęsis dėl to, kad piliečių yra labai daug iš Sirijos atvykstančių arba tų, kurie teigia, kad jie yra Sirijos piliečiai. Mes ieškome ir įvairių variantų, ką daryti mm, su tokiais asmenimis galvojant apie, sien, apie e, valstybės, kurios yra, turi tiesioginę sieną su Sirija, galbūt, galbūt su tomis valstybėms reikia dirbti daugiau. Toliau reikia pasakyti, kad aišku viską lemia situacijos nestabilumas e, e, šalyje, iš kurios išvyksta migrantai, kuri yra migracijos šaltinis, tai aišku, kad jeigu tik tai yra kažkoks nestabilumas, tai skatina žmonės vykti užsienį. Toliau Afganistą, tai, tai čia minėčiau Ukrainą, toliau Afganistanas, aišku, kad e, visiškai tikėtina, kad bus ir daugiau srautų ir, ir kitais metais iš to šalies turint omenyje situaciją tenai ir, ir visus neiškumus, ne, netikrumą. Ir Eritreja reiktų paminėti, ypač dėl praeitų metų įtampos augimo, žinote, 240 km ilgio sieną su Egiptu. Uh, jau, aišku, matome tam tikrų pasikeitimų. Yra jau ne vien tik tai tais maršrutais um, naudojamasi, yra nukrypstama nuo jų ir, aišku, tai turi irgi poveikio. Libija maršrutas į Turkiją taip pat jau naudojamas ne vien tik tai tradicinių maršrutų per Egiptą. Ir dabar reikia atsižvelgti į visą tą sukauptą informaciją mūsų uh, analitikų. Galime pažiūrėti į 2014 metų prognozes ir kokia rizika būtų išiškinta. Visų pirma, tai yra e, gyvybės praradimai, e, žūtys kelyje, toliau dokumentų klastojimas, neteisėti teisėtų dokumentų panaudojimas ir taip toliau. Dabar pagrindinė veikla. E, Cent centrinė, rytinė viduržėmio jūros dalis. Čia Frontexo darbas, aišku, yra pagrindė jūros sienos kartu su um, Italija, Hermes Enėja operacijos. ir Frontex, aišku, didelį dal, didelę dalį savo biudžeto skyrė būtent tiems regionams, maždaug 12 milijonų eurų. Uh, iš 21 bendro, bendros sumos 21 milijono, kas skirta jūrų operacijoms. Toliau viduržėmio darbo grupiai. Frontex, ką yra parengęs, komisija yra pateikęs visą informaciją, mes tikime stiprinti vidužėmio jūros visą veiklą, aišku, jeigu bus paskirta papildomai dar pinigų. Italijos operacija Marenostrumui buvo jau paminėta, čia galime tai išvelgti kaip iššūkį, kalbant apie efektyvų sienų valdymą tame regione. Mm, tai tikrai labai mm, aiškiai matome, kad e, stiprėja trauka migraciniams rautam tame regione, mes tai gauname iš žvalgybės, operatyvinės informacijos, matome iš e, laivų, E, kokia yra situacija. Dažnai laivuose yra tik tai pusė, o kūro užpildyta. E, ne, ne taip kaip seniau, kad būdavo kūro pilnai, kad jie galėtų tikrai kirsti visą Viduržemio jūrą, dabar jau tik tai pusė to kūro, a, e, taigi ne, neplanuojama netgi pasiekti paskirties taško, viskas jau yra numatyta, toliau, aišku, sutelkėme dėmesį į tą šalis, kur migracinė našta yra didžiausia ir tai yra. A, ir Minerva operaciją paminėčiau. E, dabar Šiaurės Atlantas e, veikla bus ribota, nes viena vertus ir biudžetas yra ribotas, kita vertus e, situacija tame regione yra pakankamai stabili. Dabar dėl išorės sausumos sienų 2014 metais bus įgyvenintos dvi koncepcijos. Uh, Mm, tai yra tų centrinių taškų ir Poseidono e, e, sausumos ir jūros. Centrinių taškų, tai čia tikslas yra išsiaiškinti pagrindinius centrus, ką e, informacijai keistis, koordinuoti darbą, čia Balkanai, rytų es mm, sienos ir Poseidonos sausumos dalis, čia bus Graikija, aišku. Ir čia svarbiausia yra išsiaiškinti, kurie keliautojai yra tikrai keliautojai, reikia užtikrinti ir tinkamą saugumo lygį, kad būtų galima nusatyti, kas yra nukentėjusi ir kas yra tie kaltininkai, tie nusikaltėliai, kurie organizuoja prekybą žmonėmis. Toliau galvojant apie tai, kad apie 325 milijonai keleivių kerta ES sienas, turint omenyje, kad Šengeno zonoje kiek yra um, tarptautinių oro uostų, tai aišku, kad um, su 2012 metais pa, pa, palyginus skaičiai išaugo maždaug 3 procentais ir apie 9 milijonai keliautojų. Uh, galvojant apie tai, kaip padėti valstybėms narėms tojus iššūkius įveikti, Frontexas galvoja apie Pulsar E, Pulsar tai yra visa opera koordinavimo pajėgumų stiprinimo veikla, pagalba valstybėms narėms, krasis ir Aleksis projektai, tuo tarpu, kai yra pagalba valstybėms narėms, galvojant apie vaikus, kuriems kyla rizika. Čia būtų rengiamas e, vadovas, gairės tam tikros, kaip identifikuoti ES, kas yra vaikai, kuriems kyla rizika. Tai būtent suteltas dėmesys bus į vaikus, kuriems reikalinga taip pat ir tarptautinė apsauga. Galvojant apie tarptautinės organizacijas ir NVO, čia, aišku, veikla bus tokia, kad bus tos organizacijos pakviestos padėti Frontexui šią srityje. Dabar dabar galvojant apie gražinimą, Mhm. Čia irgi numatomos tam tikros operacijos šiais metais. E, skrydžiai sistemingai stebimi, kaip yra gyvendama gražinimo direktyva ir Frontex visuomet yra pasirengęs užtikrinti, kad pagrindinės teisės būtų gerbiamos ir kad būtų pažeidžiami migrantai apsaugoti tinkamai. Čia Frontexo veikla yra koordinuojama, taip pat mūsų dokumentai verčiami trečių šalių kalbas, kad būtų galima padėti ir joms. Dabar dėl mokymo. 2014 metų veikla mm, bus paremta penkiais ramščiais, jeigu tai būtų galima pavadinti visų pirma, tai būtų bendras mokymo turinio parengimas, ugdymo turinio parengimas, kad teikiant pagalbą valstybėms narėms, kad būtų galima gyveninti bendrą tą mokymo turinį pasienio kontrolės pareigūnams, taip pat bus ir bendros kvalifikavimo visos procedūros formuojamos pasienio pareigūnams ir toliau galvojant apie mobilumą mobilumo programas, jos bus įgyvendinamos pasienio uh, pareigūnams, kad jie, jos būtų galima geriau apmokyti. Toliau bus komandos kūriamos ir bus um, apmokymas per stažuotės, per uh, uh, integravimą, kuomet e, pareigūnai turės galimybę betarpiškai susipažinti su e, veikla, e, bus toliau ir pažengusio lygio apmokymai ir specializuoti apmokymai. Eba, EBGT Europos pasienio kontrolės tarnybos pareigūnams bus atitinkamai specializuotas apmokymas. Toliau bus pagalba Mm, e, teikiama bendriems standartams įdėkti tiek ES valstybėse, nes tiek trečiosiuose valstybėse bus bendro apmokymo priemonės naudojamos įrankiai, taip pat ir nacionaliniai daugikliai pasitelkti, e, galvojant apie pagrindinės teises, priekybą žmonėmis, bendrus gražinimus ir bendrus rodiklius, visa tai bus įgyvendinama. Toliau bus elektroninio e-mokymosi priemonės ir Frontex taip pat vaidins pagrindinį vaidmenį teisės saugos pajėgumų stiprinimo srityje per kitas teisingumo vidaus reikalų agentūras, per kitus mokymo padalinius ir per mūsų taip vadinamą LETS mokymo programą, tai yra teisės saugos pareigūnų apmokymo programą. Dabar koks yra biudžetas, štai matote pasikeitimus palyginti 13-14 e, metus. Tai reiškia, kad 4,7 maždaug milijonais eurų 14 um, metais biudžetas sumažėja, nebus biudžeto rezervo, uh, ypatingom situacijoms numatyta ir paskirstimas tarp pagrindinių skyrių, pagrindinių dalių, kaip matote dešinėje pusėje tą piragą, kaip jis sudalintas 62 procentai, tai būtų Operatinis biudžetas, administracinis biudžetas, matote, 38-62. E, e, dabar Kaip žinote, mes taikome ES politiką, mes turėjome 317 darbuotojų ir 2000, iki 2017 metų mes turėsime įdėkti visus sumažinimus darbuotojų, apkarpyti mūsų personalą pagal ES reikalavimus. Ir toliau Atsiprašau, čia yra spausimo klaida, tai turi būti 2014 metų biudžetas. Ir štai kaip atrodo mūsų operatyvinis veiklos biudžetas, kaip jis yra paskirstas tarp įvairių operacijų. Kaip matote, bendrosios jungtinės operacijos yra 77 procentai, didžiausia biudžeto dalis. Um, ir čia didžiausia dalis, aišku, yra jūrų operacijoms skirta dėl suprantamų priežasčių. Jūrinės operacijos yra pačios brangiausios. Uh, visa ta, iš visos tos veiklos, kurią koordinuoja Frontexas. Ir tai tiek būtų mano pasisakymo ir dabar aš mielai atsakysiu į jūsų klausimus, jeigu tokių turėtumėte. Questions. Parlamentarai, kolegos, ar yra klausimų? Ne. Jeigu norit, prašom, kelkit ranką, kad aš pamatyčiau. Pirmiausia, pane Bauer. Ačiū. Labai trumpas ir paprastas klausimas dėl priekybos su žmonėmis. Aš suprantu, kad jūs e, leidžiate šiek tiek lėšų ir pastangų skirite mokymams. Ką dar darote pagal e, susitarimus su agentūromis? šioje srityje. Thank you. I'm wondering whether you can give us... Ačiū, norėjau sužinoti, ar galėtumėt e, šiek tiek e, papasakoti apie pastarųjų metų darbą pagrindinių teisų srityje jūsų agentūroje. Ar e, yra užfiksuota kokiu akivaizdžiu žmogaus teisų pažeidimu? vykdant jūsų operacijas. Gal taip pat galėtumėt e, paaiškinti, kiek yra patobulintos taisyklės, kai operacija bus e, sustabdyta arba užbaigta. E, kokius kriterijus taiksite, arba kokiais kriterijais, arba tų kriterijų pagrindų, kokios operacijos bus uždarytas. Kitas dalykas, dėl pagrindinių teisų pareigūnų darbo, kaip jūs įvertinate ir Frontexo konsultacinį forumo veiklą, kaip vertinate. Oui, merci, monsieur le, le président. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti e, šiek tiek daugiau paaiškinimo. Atsiprašau, telefonas. Euh, vous, vous venez de nous dire que... Jūs ką tik sakėte, kad 77 e, procentai jūsų biudžeto yra skirta jūros operacijoms ir sutoktinių sugražymui. Gal galėtumėt paaiškinti, kodėl tai tai brangiai kainuoja ir e, galbūt detaliau galėtumėt paaiškinti, kiek asmenų uh, uh, dalyvavo tose gražinimo operacijose ir kiek tai kainavo. Gal e, galėtumėt e, paaiškinti tiksliau, kokį vaidmenį jūs numatote e, tų jungtinių gražinimų operacijose patys savo. Išklausiusi skirtingų pusių pasisakymų, aš susidarau įspūdį, kad prieš išsiunčiant žmogų namo turi būti atlikti visi reikalingi patikrinimai. E, galutinėje valstybėje arba tranzitinėje valstybėje. Aš norėčiau sužinoti, koks yra tų, tarnų, tų tarnautojų tikslas, kokiais e, kriterijais jie vadovaujasi ir koks yra tikslas tų jungtinių gražinimo operacijų. Aš įsivaizduoju, kad Frontex turi užtikrinti, kad visų teisų būtų laikimas tose operacijose. Tačiau mes visi žinome, kad yra atveju, kai ne visos teisės yra užtikrinamos ir kartai žmonės yra išsiunčiami į savo gimtinę, nepatikrinus jų saugumo garantijų. Aš e, iki šiol neįsivaizduoju, kaip ta problema gali būti išsprendžiama. Iš to pereinu prie kitos temos <clears throat> Mes gavome įspėjimų, kai kuriems mums e, e, sukėlė e, nemažą nerimą, nes keletas faktų išaiškėjo iš praeities. Sakėte, kad vis daugiau valstybių, į, į vis daugiau valstybių plaukia migrantų laivų. E, žinome, kokia sudėtinga padėtis yra tokiuose valstybėse kaip Marokas. Ar būtų galima su tomis valstybėmis išsiaiškinti, kuriuose vietose tie laivai yra ir tuos laivus galbūt sulaikyti? Vienu konkrečiu atveju žinome, kad Graikijos vyriausybė buvo atsakinga už tokio laivo patekimą ir Frontex vaidmuo, koks e, yra užtikrinant e, pagrindinių teisų laikymasi tokiais atvejais. Ką jūs darote, kad būtų padaryta viskas, kas įmanoma, laikantis pagrindinių teisų, kad siekiantis prieglaušio galėtų patekti į Europos Sąjungą? Frontexo veiklos pamatas yra pagrindinės vertybės. Man šiek tiek neramu, kai aš girdžiu jūs sakant, kad jūsų prioritetas yra sustiprinti valstybių narių uh, E, represinį sugebėjimą, sumažinimą sugebėjimą. Aš nežinau, kad Frontexo vaidmo toks ir aš manau, kad valstybės narės pakankamai gerai šioje srityje dirba ir Frontexo paramos joms nereikia, kad ir ką tos valstybės narės sakytų. Dar vienas dalykas, jūs sakote, kad per pirmasias jungtinio gražinimo operacijas jūs pasitelkdavot privačią įmonę, ispaniškąją privačią įmonę, aviacijos bendrovę. Ar jūs galėtumėt paaiškinti, kodėl jūs pasirinkote tą bendrovę ir ateityje tokio pobūdžio operacijų, ar bus jų daugiau? Čia mane irgi šiek tiek neramina, ar bus įmanoma užtikrinti pagrindinės teisės tokios operacijos. Yes, uh... Taip, jūsų procedūras be bejonės. Uh yra nustatytos vadovaujantis prievalėmis ir apribojimais ES teisėje. Ar jūs galėtumėt tiksliau įvardinti e, teisinės prievalės ar apribojimus, jūsų darbą, kurios jūsų darbą apsunkina arba sumažina jo efektyvumą? Aš e, e, netekeliu klausimo dėl to, ar tie teisiniai apribojimai yra pagristi. Taip mes atvertumėm tarsi Pandoros dėžio, to nereikia. Bet kokią įtaką tai daro jūsų darbui? Pavyzdžiui, kaip darbo laiko apribojimai e, gali turėti įtakos e, e gražinimo politikos žlugimui, apie kurią aš vakar klausiausi vakar. Ponas Hilarijas. Thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū už klausimus. Aš pabandysiu atsakyti juos pirmiausia dėl agentūros veiklos THV. Kaip aš jau anksčiau sakiau, mes e, mokymo veikloje dėmesio e, skiriame šiais ryčiai, bet ne tik ten. Vykdydami visas operacijas prie oro sienų, Mes bendradarbiavame paprastai su Europolu, kad mes galėtume išsiaiškinti e, didžiausias nusikaltelių grupuotės, pavyzdžiui, kurios e, prekiauja žmonėmis. Trumpai e, tariant, tai yra THV dėmesio centre. Pasieniečių mokymas ir bendradarbiavimas su kitomis tarnybomis išsiaiškinti ir nukentėjusiosius ir nusikaltelius. Kalbant apie pagrindinės teisės, 2013 metais pirmą kartą vyko konsultacinis formas e, e, dėl žmogaus teisų ir žmogaus teisų pareigūnų darbo. Rezultatas e, buvo labai geras ir taip galvoja patys forumo nariai, bendradarbiavimas vyko labai sklandžiai, pagrindinės teisės palaipsniui buvo įtrauktos į visas mūsų veiklos rūšis, pradant rizikos analizę, mokymų ir bendru operacijų gyvenimu. E, konsultacinio forumo nariai apsilankė Poseidono jūro operacijoje, e, kalbėjosi su Graikijos administracija ir regione dirbančiais Frontex veiklos koordinatoriais ir konsultacinio forumo išvados bus labai greitai paskelbtos, juose bus daug informacijos. 2013 metais mes surinkome informacijos apie 12 galimų žmogaus teisų pažeidimų. Galiu pabrėžti, kad nei vieno šių pažeidimų nepadarė nei Frontex darbuotojai, nei Frontexo koordinuojami nacionalinio ligmens pareigūnai. Kitaip tariant, e, tie kaltinimai nacionaliniams pareigūnams buvo nepagristi. Mes prašėme Graikijos administracijos, aš noriu kalbėti e, e, nuoširdžiai, nuo kad visi tie atvejai buvo užfiksuoti ten, nei viename kitame regione E, nėra iškelta kaltinimų dėl žmogaus teisų pažydimų. Mes suprašome, kad Graikijos valdžia mums pateiktų ataskaitą atlikusi tyrimą. Kai kuriais atvejais buvo padaryta išvada, kad pažeidimo nebuvo, kad e, nepavyko išsiaiškinti ar pažeidimo arba padaryti išvados, kad pažeidimas buvo tikras. E, kai, kurios, kai kurie atvejai dar yra tyriami valstybės prokuroro, ir mes dabar laukiame e, baudžiamojo tyrimo išvadų, kad galiausiai galėtume pritaikyti tinkamas priemonės. Pagrindinių teisų pareigūnas dirbo ir su jungtinėmis operacijomis, daugiausia jūrų operacijomis, nes būtent ten didžiausia grėsmė iškyla pagrindiniams teisėms. Ir uh, E, bendruose gražinimo operacijose ir skrydžiuose. E, pareigūnė pati dalyvavo tose skrydžiuose ir kasmet, kaip žinia, įrengė ataskaitą. Dėl biudžeto signavimų aš kalbėjau apie tai, kad 77 procentai bendrųjų operacijų nesibaigia gražinimu. Gražinimams yra skiriama 9 milijonai eurų ir tai nėra didelė dalis kurią aviacijos bendrovę pasirinkti. Ne mes tai nusprendžiame, valstybės narės e, pačios tai nusprendžia, mes negalime už jas to padaryti, mes tik tai prisėdame prie finansavimo. Atsiprašau, aš suklydau. Aš kalbu apie Frontex stebėsenos operacijos, o ne valstybių narių vykdomas operacijas. E. Dėl stebėsenos e, kontrolės operacijų. Aš galiu pasakyti, kad mes naudojamės Ispanijos, Luksemburgo, kitų valstybių e, oro bendrovėmis, kurios yra pasirenkamos per viešuosius konkursus. E, jeigu stebėjimo tikslams naudojame privačiasias bendrovės, jos e, yra atrenkamos viešuosiuose konkursuose, atlikus kaštų efektyvumo jų turimų priemonių analizę. Mes nesirenkame uh, bet kokios bendrovės, e, kuri mm, kažkam patiktų. Kai kalbėjau apie gebėjimų stiprinimą trečiosiose valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse ir valstybėse narėse, aš galiu pasakyti, kad turėjau galvoje ne tik uh, E, įstatymo įgyvendinimo sugebėjimus. Aš turėjau galvoje ir jų gebėjimus kontroliuoti pagrindinės teisės ir vykdyti bendrasias operacijas, juose dalyvauti ir panašiai. Dar šitą norėčiau pabrėžti. Buvo pateiktas klausimas apie mūsų vaidmenį. Turiu pasakyti, kad pagal bendrasias Frontex koordinuojamas operacijas – atliekame visus reikalingus veiksmus ir nėra jokių pažeidimų. Per e, Frontex koordinuojamas bendrasias operacijas 37 tūkstančiai migrantų buvo išgelbėta. Galiu pasakyti, kad tos operacijos yra labai veiksmingos ir iš tiesų agentūros koordinuojamas bendrasios operacijos dažnai virsta e, paieškos ir gelbėjimo operacijomis. Taigi mūsų tikslas yra ne tik stebėsena ir sulaikimas prireikus, bet ir gelbėjimo darbai. Dėl e, teisės apribojimų ar teisinių prievalių, tiesą sakant, kai migrantai patenka į ES teritoriją, tai kaip su jais toliau yra elgiamasi priklauso nuo valstybės narės. Pavyzdžiui, kiek laiko jie bus sulaikyti E, valstybių narių migrantų sulaikymo centruose priklauso nuo valstybės narės. Mes tam neturime įtakos. Mes net neturime informacijos apie tai, kiek laiko migrantai tose centruose paprastai būna, nes tai yra valstybių narių kompetencijos rytis. Apgailės savo, jeigu kai kurių klausimų neatsakiau, bet e, jeigu norėsite, galėsiu dar e, paaiškinti jums neiškumus, jeigu bus daug klausimų. O keliau? Manau, kad taip. Pone Keller, norėtumėt pridurti? The... Turiu klausimą dėl, uh, kokių, dėl kriterijų, kurių pagrindų operacijos yra sustabdomos. Aš tą klausimą pateikiau per pirmąjį raundą, bet negavau atsakymą. Pone Veržėt, trumpai kalbėsiu vieną klausimą norėčiau išskirti. Jeigu aš teisingai supratau klausimą dėl e, teritorijų pri, priežiūros stebėjimo ir sakėte, kad bendrovės yra atsirinkamas pagal viešuosius konkursus, man tai yra naujas dalykas, aš tikiuosi, kad tai yra gerai. Jūs sakote, kad 37 tūkstančiai migrantų buvo išgelbėti. Jeigu aš teisingai supratau, Nežinau, kokia dalis jų, bet didelė dalis jų pateko į ES teritoriją. Aš norėčiau sužinoti, kokie skaičiai. Frontexo vaidmuo, jūs pats man sakėte, yra užtikrinti teisės. Jeigu tie žmonės iš tiesų prašo prieglopščio, tai kada jie jį gauna ir kokia jų padėtis? To you, Mr. Arias. Thank you. Žodis jums, ponas Arijas. Atsiprašau, ponė Keller, kad neatsakiau klausimą standartinė veiklos procedūra operacijų nutraukimui ar sustadymui yra Frontex kompetencija, tačiau kol kas dar nebuvo tokių atvejų, kai operacija, jungtinė operacija buvo nutraukta buvo perskirstyti ištekliai ir jie buvo skirti kitai jungtiniai operacijai dėl min, mano minėtų žmogaus teisų pažeidimų Graikijoje. Tačiau pati operacija nebuvo sustabdyta ar nutraukta, tiesiog buvo perskirstyti ištekliai ir pareigūnai buvo perkelti vykdyti kitą operaciją. Stebėsena. Stebėsena e, finansuojama įvairiai. Kartais stebėsina vykdo valstybės narės ir paskui atitinkamas lėšas atlygina Frontex. Bet jeigu techninių požiūrių mes negalime savo ištekliais naudotis operacijų metu uh, tuomet skelbiamas viešas konkursas ir privačios įmonės užpildo spragas, kai neužtenka valstybių narių išteklių, techninių išteklių. 37 tūkstančiai išgelbėtų pabėgėlių, visi buvo įvežtėjos teritorija, nebuvo ne vienas į trečiąją šalį gražintas. Kągi, labai ačiū visiems ir dabar laikas pereiti prie kito darbo tokias klausimo. Ačiū ponas Arijas. 11 darbo atvarkės punktas, pietų Ispanija, Indalo operacija, Liepos 15-17 diena ir pranešimą apie šią operaciją pateiks ponas Koelgio. Jis um, atsakingas už sienų stebėseną. Žodis jums. Labai ačiū, panas pirmininkė. Mes e, buvome nuvykę į e, Pietų Ispaniją 2013 Liepos 14-17 dienomis e, stebėjome Indalo operaciją, tai bendra Frontex ir Ispanijos vyriausybės operacija. E, pagal šią operaciją stebimas didelis jūros plotas. Ir Tai susiję taip pat ir su kitomis frontės vykdomomis operacijomis jūrų sienų stebėjimo srityje. Mes nuvykome į vietą pasižiūrėti, kaip vyksta veikla ir kaip vyksta bendradarbiavimas tarp skirtingų valstybių narių. Atitinkama ataskaita jau buvo pateikta keliomis kalbomis ir yra keletas dalykų, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį. Pirmiausia, Ispanijos institucijos e, iš tikrųjų buvo labai geranoriškos ir labai veiksmingos, ypač pasienio pareigūnai buvo labai geranoriškai nusiteikę, programa vykdoma labai kokybiškai ir sklandžiai. Antras dalykas, tai tikrai yra europinė operacija. Operacijoje Indaloje dalyvauja 10 valstybių narių – Belgija, Prancūzija, Italija, Slovakija, Jungtinė karalystė, kitos šalis taip pat asocijuotojai narė Islandija. Indalo iš pradžių buvo tarp agentūrinė programa jie apima ir Frontex, ir Europos jūrų saugos agentūra, taip pat joje dalyvauja Europolas. Ir Viduržėmio jūros koordinavimo centras kovai prieš narkotikus. Tai, kaip jau minėjau, yra europinė, europinio atmens operacija. Trečia operacija yra mm, keičiama pagal poreikius. Pradinis stebėtas plotas buvo labai didelis ir mm, personalas bei įranga atitinka poreikius, stebėsenos ir gelbėjimo poreikius. Ketvirta, pastebėjome, kad personalas labai gerai apmoktas ir turi atitinkamus įgūdžius veiklai vykdyti prieš darant bet kokią veiklą rengiamas yra veiklos planas. Be to, ir tai penkta, mus nustebino tai, kad pabėgėliam, kurie yra išgelbstimi. Pabėgėliai, jie neturi daug išteklių. Jie atvyksta guminėmis valtelėmis, netgi laisvalaikio plaukiojimui skirtais čiužiniais atvyksta ir um, tikrai stato savo gyvybę į pavojų. Atvykę į Ispaniją stebėti operacijos negalėjome pamatyti didelių migrantų srautų, taip pat ir dėl oro sąlygų, kurios buvo labai nepalankios ir nebuvo galima tikėtis kad migrantai tokiamis sąlygomis kelsis į Europą, taigi prieimimo centrai buvo beveik tušti. Ir galiausiai dar vienas klausimas, bendradarbiavimas su nevyriausybėmis organizacijomis buvo um, daug e, klausimų kelime dėl žmogaus teisių pabėgėlių centruose. Ir kalbant apie pabėgėlius ne iš Sirijos, o iš kitų šalių, kartais nebuvo laikomasi negražinimo principo ir teisės gauti prieglupsti principo. E, Strasbūrė bus balsuojama, o aš taryboje dalyvavau per pirmąjį svarstymą Frontex reglamento ir aš manau, kad e, ši ataskaita prisidės prie sustiprinimo pagrindinių teisių, negražinimo teisės ir teisės į prieglopstį. Taigi e, šis naujasis Frontex reglamentas taip pat prisidės prie pagrindinių teisių įtvirtinimo. Tokie būtų pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau paminėti. Ačiū ponia Koiljo, ar kas nors nori pakomentuoti misiją Ispanijoje, Indalo operaciją. Jeigu pastabų nėra, tai tuomet e, perikime prie kito klausimo. Jungtinės diskusijos dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamą bylą teisme elem, ir taip pat teisinės pagalbos kaltinamiesiems. Taigi pažiūrėkime, e, ką galima pasakyti šiais pagrindiniais klausimais, ką pasakys pranešėjai Kornelis Dejang, Carmen Romeo ir Renate Weber. Aš matau, kad e, ponas Stovold keičia ponę Weber, tačiau pirmiausia, ponė Kornelijų Dejong. Žodis jums. Labai ačiū. Mes ir šešėliniai pranešėjai nagrinėjame šį klausimą. Buvo pateikta nemažai pasiūlymų, taip pat rekomendacijas komisija yra pateikusi. Ir tikriausiai iki kitos trišalės tarybos mes negalėsime pasiekti realios pažangos. Kartu su šešėliais liniais pranešėjais parengėme darbinį dokumentą iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra toks bendrasis vertinimas ir tikiuosi nors viskas, aišku, priklausys ir nuo šios dienos diskusijų, kad susitarimą galėsime pasiekti pakankamai greitai ir vienai par kitaip koordinatoriai mm, galės kažkaip įspręsti šį klausimą, galbūt per raštišką procedūrą ar koordinatorių susitikime. Nes antroji dalis, antroji pranešimo dalis yra mano paties pastabos. rekomendacijose rasti labai daug naudingų dalykų. Ir tai reiškia, kad e, galbūt pats teisės aktas ar direktyva yra nepilna. ir visuomet reikia pagalvoti apie kokybę, nes tai, kas yra rekomendacijoje, to nėra direktyvoje. Ir darbinėme dokumente pateikiau pasiūlymus perkelti kai kurios dalykus iš rekomendacijų į direktyvą. Ir manau, kad e, tikrai bus susitarti nelengva dėl visų šių klausimų su šešėliais pranešėjais ir dėl to aš antrąją dalį pavadinau pranešėjo asmeninės pastabos. Uh, Jeigu šios dienos diskusijos parodys, kad antroje darbo dokumento dalyje yra dalykų, kuriuoms gali pritarti visa darbo grupė, tai žinoma galėsime juos palikti. Ir mes paliksime tik tuos dalykus, dėl kurių visi sutarsime. Nėra čia reikalo galvoti apie daugumas ir mažumas. Taigi, pirmą dalį paliksime kaip yra, iš antros dalies perkelsime tos dalykus, dėl kurių sutarėme ir paskui toliau dirbsime su dokumentu. Ir tikimės, kad jau šią savaitę mes galėsime baigti darbą Ir man būtų įdomu išgirsti jūsų reakciją. Žinoma, jeigu reikia, visuomet galima pasitelkti raštišką procedūrą. Pone Romero. Ačiū pirmininkė. Jeigu šis pranešimas būtų buvęs pateiktas prieš keletą mėnesių, jau būtumėm galėję baigti darbą, kuris atrodo e, tikrai užtruko, tačiau šie klausimai yra labai svarbus užtikrinant procesinės garantijas. Man teko dalis susijusi su vaikais tačiau neaptariama neįgaliųjų procesinių garantijų temas. Tačiau reikia pagalvoti, ką reiškia europinės vertybės ir procesinės garantijos tiems žmonėms, kurie patiria sunku sunkumų, sakykime, vieni turi daugiau ekonominių galimybių tokiuose ekonominėse situacijose išgyventi, kiti turi mažiau. Ir manau, kad šiame komitete taip pat labai svarbu nagrinėti uh, garantijų temas, dėl mažamečių labai svarbu užtikrinti nuoseklumą e, tarp e, suaugusiems ir vaikams teikiamų garantijų, tiek e, kalbant apie pačią teisę, tiek apie atitinkamas garantijas. Ir Čia kai kalbama apie mažamečių nusikaltimus, nepilnamečių padarytus nusikaltimus, jiems labai svarbi ateityje yra integraciją į visuomenę. Ir todėl šioje srityje reikėtų dėti daugiau pastangų. Ir čia matau, kad trūksta tokio individualaus vertinimo kiekvienam nepilnamečiui individualaus atvejo įvertinimo trūksta, kad vėliau nepilnametis galėtų kažkaip pakeisti savo gyvenimą. Ir kai kuriuose valstybių narių teisės aktuose tokios galimybės yra numatomos. Taip pat e, reikia mm, minėti žalos atlyginimo priemonės, kurios yra daugelėje valstybių narių, tačiau čia žalos atlygimių dėmesio skiriama nėra. Yra kitų svarbių temų, pavyzdžiui, tardymo procesas ir teisų užtikrinimas, taip pat prevencinis laisvės apribojimas ir gaila, kad ne viską pavyko įtraukti į šiuos teisės aktus, ne visus galimus sprendimus pavyko įgyvendinti. Ir aš labai noriu padėkoti savo kolegoms už paramą e, mano darbe per šiuos penkerius metus. Kita kadencija manęs jau nebebus, taigi dar kartą visiems labai dėkoju. Ačiū. Uh, thank you, Chair. Uh, as uh, the Chair already Ačiū pirmininkė, kaip pirmininkas sakė, kalbėsiu Renatos Weber vardu, mm, kai kurios iš e, jos pastabų yra labai techniškos, tai tikrai ne mano <laughs> sritis, ne mano kompetencija, taip švelniai sakant, tai e, iš tikrųjų, jeigu turėsit kokių klausimų dėl jos pastabų, tai gal reikėtų adresuoti tas klausimus jai. Dabar dėl. Mm, e, prez, nekaltumo prezumcijos, aišku, kad tai yra es teisės pakirtinės principas, e, tačiau dabartinė iniciatyva, kurią komisija pateikė pranešėjos nuomonė, numato svarbių pakeitimų. Nekaltumo prezumcija, kaip principas, e, turi tris padarinius įtariamųjų te... E, baudžiamosios bylose teisėms. E, tai yra teisė nieko nesakyti, te, toliau e, įrodinėjimo našta yra e, prokuratūros pusė ir tupė prarėjęs įtarimai, įtarimų našta. Ka, kas yra pagristi įtarimai ir pranešė galvo, kad tikrai labai svarbus yra pakeitimai numatomi ir uh, labai svarbu, kad būtų galvojama ne vien tik tai apie patį mažiausią bendrą vardiklį, kaip Europos pagrindinių teisų hartė, pavyzdžiui, pranešėto atžvilgių į mini 50 antro straipsnio trečią dalį pagrindinių teisų hartijoje, nes tai numato galimybę įvesti daug aukštesnius standartus šioje srityje nei yra reikalaujami minimalų standartai. Taip pat reikia pasakyti Europos teisingumo teismos malonį e, byloje 53 mm, straipsnio hartijos e, yra interpretavimas pateiktas, kad e, bendri e, europiniai standartai netrukdo pripaž... įvesti aukštesnių standartų ir tai netrukdo užtikrinti abipusę pripažinimo principą. Tai aišku, kad ir baudžiamųjų bylų, procedų, baudžiamo proceso e, normų srityje taip pat tai taikytina ir galvojant apie Europo, europinių nuostatų harmonizavimą, aišku, kad hartijos m, mm, nuostatos turi būti interpretuojamos kaip galima aukščiau aukštesnio lygmens siekiant. Dabar galvojant apie prievartos naudojimo draudimo pranešėją mini 17 punktą, kur jeigu yra kokių neiškumų, gali būti priežastis piknaudžiauti to ir galvoja, kad reikia tos neiškumus išspręsti. Bet kokio fizinio, psichologinio smurto panaudojimas ar gazdinimai asmeniui ar nežmogiškas ar menkinantis elgesys turi būti traktuojamas traktuojamas kaip orumo pažeidimas ir e, procedūros pažeidimas. Taip pat pranešė noriu pabrėžti, kad um, um, Trečias straipsnis e, dėl, dėl kankinimų ar žeminančio elgesio draudimo iš kankinimų draudimo konvencijos taip pat turi būti taikomi ir tas pats pasakytina ir apie atitinkamas susijusios nuostatas išplaukiančias iš to. Taip pat iš komisijos teksto aišku, kad, pavyzdžiui, dėl 18 punkto, kad um, neįrodymais parem, nepaliudimais paremti įrodymų naudojimai, tokie dalykai kaip piršto atspauda ir panašiai, uh, naudoti, galima juos naudoti, tai nepažeidžia nekaltumo prezumcijos paž... Uh, ir 96 metų mm, bylą e, Junktinėje karalystėje reiktų prisiminti. Taip pat reikia e, turėti omenyje, kad pavyzdžiui, jeigu būtų kažkokios labai mm, e, mm, mm, kažkokios medicininės procedūros naudojamos, kurios būtų mm, įsikitrančios į žmogaus organizmą, tai aišku, kad reikia visų pirma tink, tinkamai vertinti ir Jelau prieš Vokietiją 2006 metų bylą turėti omenyje, kad tokie dalykai yra draudžiami. Toliau, um, jeigu kalbama apie na, įrodinėjimo naštos perkelimą, nekaltumo prezumcija visuomet yra galvojama, e, visuomet yra jos laikomasi, Selabielko byla 2001 metų, Elaro ir Francis prieš Junktinę karalystę 2007 metų bylą reikia priminti, tačiau pranešėja galvoja, kad šiame kontekste penktos straipsnio antra dalis neatspindi atitinkamai e, visos e, specifikos e, iš tai, teismo bylų, kai eina kalba apie įrodinėjimo naštos perkelimą kitai bylos pusiai ir tuo pat metu turint omenyje specifinę teiseną, specifinius, specifinius nuosprendžius, reikia turėti omenyje, kad nebūtų sukurta neigiama tokia praktika, neigiama tendencija, kad būtų siekiama tik tai žemesnių standartų, kad būtų mažinimi standartai ar, ar kitoks atvejs, kuomet labai aukšti reikalavimai taikomi tik tai būsimiems kandidatams į ES. Penktas straipsnis turėtų būti arba perštas, arba išbrauktas. Komisijos pasiūlymo kai kurios dalis kuris kalba apie priimtinumo taisyklę 10 straipsnis, 46 straipsnis, kiti straipsniai yra bendros ES nuostatos sveikintinos dėl įrodymų priimtinumo, um, nes tai, aišku, sustiprintų procedūrinės teises. Komisija savo pasiūlyme kalba apie įrodymų priimtinumą kaip Mm, teisės e, tylėti pažeidimą, teisės savęs neinkriminuoti e, pažeidimą, cituoja, e, tačiau tai dar nereikštų, kad procesas tikrai jau yra nesažiningas. Vis tik tai apibrėžimuose nėra tinkamai aps atsižvelgta į visą precedentų teisę sukurtą teisingumo teismo mm, ir žmogaus teisių e, e, hartijos, taip pat atitinkamas raipsniai dėl prievartos ir dėl žemnančio e, elgesio. Europos, pavyzdžiui, žmogaus teisių teismas byloje prieš, DEF prieš Vokietiją yra nustatęs principą dėl įrodymų nepriimtinumo ir atmetimo, kaip pavyzdžiui, įrodymai yra surinkti pažeidžiant, tarkim, žmogaus teisų hartijos trečią straipsnį. Dėl netiesioginio tiesioginių įkalčių teorija yra tokia Elvaski prieš Belgiją 2012 metų byloje ir komisija, komisijos pasiūlymas neatitinka tų minimalių reikalavimų, kurie yra suformuoti šio klausimu. Europos Sąjungos teisės, teisinės normos turėtų būti labai aukštos, tai turi būti siekiama pačiu aukščiausių standartų ir atsižvelgiant taip pat ir į Europos teisingumo teismo apibrieštus minimalius standartus, tai reikėtų pagal jos pasirimant e, siekti aukštesnių standartų. Ačiū, dabar e, pradėkim diskusiją. Frau Zippel, norėtumėt pakomentuoti? Ačiū, ponė pirmininkė. Visų trijų pranešimų atžvilgių Turiu apgailėstauti, kad e, procedūrinis veiksmų planas buvo tarsi suskaldytas ir dėl jo buvo deramasi ne iš karto, o dalimis. Nepaisant to, kad e, akivaizdžiai visi, visos trys priemonės yra tarpusavėje susijusios. Teisė į juridinę e, konsultacija yra niekam tikusi, jeigu niekas jos negalės įpirkti, o teisinė parama iš tiesų yra labai svarbi. <clears throat> Tam iškils grėsmė, jeigu reikės įrodyti, kad tu gali vadovautis nekaltumo prezumcijos principu. Visa tai e, turi būti įtraukta į mūsų diskusiją, kad užtikrintume, jog primtoji procedūra bus nuosekli ir iš jos išplauks geresnis sprendimas. Aš suprantu, kad valstybės narės to daryti nenori. Ir dabar susidarė padėtis, kai projektas iki mūsų kadencijos pabaigos nebegalės būti detaliai aptartas, tiesiog nebelieka galimybių, bet pirmiausia reikia nustatyti aiškias gairias ir išskirti, kas yra įmanoma komisijos pasiūlyme, kas yra kritikuotina. Ir tokiu būdu mes galėtume sukurti praktinį sprendimą. Tuo pat metu labai svarbu uh, išsiaiškinti kai kuriuos pagrindinius e, aspektus. Ir dar vieną preliminarę pastabą norėčiau išsakyti. Žinant, kad valstybė turi galios naudojimo monopoliją. O ją naudotis gali e, kriminalinės teisės instancijos. Valstybės narės, ar jos norės investuoti į bendradarbiavimo pagerinimą demokratinėje valstybėje? Demokratinė valstybė labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų pasiekta gera pusiausvira tarp e, apsaugos, tarp e, advokatūros ir prokuratūros ir mes turime išsiaiškinti, ar teikiant teisinę pagalbą reikės atsižvelgti į vaikų poreikius, žmonių turinčių ypatingų poreikių interesus ir panašiai. Žinome, kad yra labai svarbu užtikrinti, kad visi būtų vienodai traktuojami. Yra pateikta klausimų dėl teisinės paramos ir dėl nekaltumo prezumcijos. Direktyvos e, atskirimas ir komisijos rekomendacijos mums be abejonės yra nepriimtinos, nes direktyvoje reikia labai aiškiai pasakyti, kokiais kriterijais vadovaujamasi, e, nustatant teisinės pagalbos turinį Ir atsakant e, į klausimą, ar reikia už tai e, mokėti ir jeigu taip, tada kokiomis sąlygomis. Be abejo, yra reglamentų, kurie reglamentuoja juridinius mokesčius, advokatų mokesčius valstybėse narėse, juos galima panaudoti kaip e, orientyrą. Ir tada iškyla klausimas, ar mes iš tiesų turim galimybę pasisakyti ir kas gali uh, E, apginti skirtingose valstybėse narėse e, advokato paslaugos yra e, reglamentuomas pagal skirtingas taisyklės. Be to, atitinkamai turi būti naudojamas Europos arešto orderio nuostatos. Iš esmės, su teiktaisiais pasiūlymais sutinku. Taip pat iškyla klausimas dėl to, kad prievarta kartais gali būti taikoma. Labai kritiškai, e, atidžiai reikėtų įvertinti šį aspektą. Ar prievarta apskritai kada nors gali būti taikoma, tai yra labai svarbus klausimas. Ir be to, kas bus atsakingas už kokias priemonės e, ir kokioje srityje, o kaip bus su preliminariaisiais klausimais kadangi tam tikrais atvejais gali būti, kad teismai ir teisėkuros institucijos nebus neutralios. Ir be vėjonės tada kils klausimas, o kaip bus e, žmogų išteisinus. Dabar jau perinu prie baigiamosios savo kalbos dalies, čia padaryti turime gana daug, jau nemažai pasakyta apie Europos ligmens bylų nagrinėjimą, turiu galvą bylas, kurios apima daugiau negu vieną valstybę, čia reikia užtikrinti, kad būtų nustatyti labai griežti standartai, primtini mūsų piliečiams, o ir europinės e, bylos turi būti atskirtos nuo nacionalinių procedūrų. Taigi čia dar reikia šiek tiek padirbėti, kad tas direktyva taptų tikrai gera. Ačiū. Pabandykime apžvelgti e, dabar, kokia yra mūsų programos padėtis. Balsavimas artėja, todėl turbūt reikia susilaikyti nuo tolesnių diskusijų. Bet dar suteiksiu žodį poniai Bauer. Ačiū. Tas pats darbinis dokumentas dėl procedūrinės apsaugos vaikams įtarti įtariamiems arba kaltinantiems nusikalstamą veiklą. Reikia pasakyti, kad gana didelis procentas vaikų, 12 procentų visų, kuriems yra keliamos būžiamosios bylos ES, yra vaikai. Man atrodo, kad šis dokumentas yra tikrai labai rimtas ir reikalingas Gaila, kad jis e, teikiamas taip vėlai. Visiškai sutinku su pranešėju, kad e, tol, kol turime paketą, reikia e, taikyti būtinai harmonizuotą, suderintą požiūrį, poziciją. Tikrai labai dažnai mūsų nuomonės išsiskiria tą pačią temą ir man susidaro įspūdis, kad šis klausimas iš tiesų yra esminis. Taip pat sutinku su pranešėju ir ponė Sipel, kai e, buvo pasakyta, kad reikia tikslesnių apibrėžimų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie deramą asmenį. Kartais e, mes e, matome, kad taikant direktyvą, uh, kai e, vaikas e, turi tik tai globėją. Ir e, pritaikydami kai kurias teisinės nuostatas matome, kad e, vaikai yra traktuojami šiek tiek kitaip. A, pavyzdžiui, THB direktyvoje yra nuostata, pagal kurią vaikai turi gauti nemokamą juridinę pagalbą, teisinę pagalbą, nebent jie turi pakankamai finansinių išteklių. Aš įsivaizduoju, kad toks pat požiūris galėtų būti taikomas visur. Kalbant apie audio e, vizualinius įrašus, ar prašės klausė, ar iš tiesų tai e, yra geriausia vaiko interesui. Aš esu tikra, kad taip, nes e, keletą kartų uh, esame pastebėję, kad vaikai, atsiprašau, vaiko uh, apklausimas keletą kartų gali būti kenksmingas pačiam vaikui, todėl mes turėtume užtikrinti, kad e, tos nuostatos tarnautų geriausiams vaiko interesams. Ir paskutinė pastaba. Ar dar nelaikas apibriežti Europos masto amžiaus apribojimą nustatant, kada vaikas gali nešti baudžiamą atsakomybę. Man atrodo, kad mes labai skirtingai vertiname amžiaus limito, e, mažiausio amžiaus, kada vaikas jau gali pradėti nešti baudžiamą atsakomybę E, klausimų skirtingose valstybėse, nors aš manau, kad dėl to gali skilti problemų. Man susidaro įspūdis, kad e, dar nelaikas leistis į smulkmenas. Gal e, tokie tik būtų mano pagrindiniai pasibėjimai dėl šio pasiūlymo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Liutford. Labai ačiū pirmininkė. Aš esu Alde frakcijos šešėlinė pranešėja dėl pasiūlymo susijusio su teisinė pagalba, bet galiausiai aš dar ir dėl nekaltumo prezumcijos norėčiau pakomentuoti. Dėkoju ponui Dejongu už tokį gerą darbinį dokumentą ir aš su juo ir kitais šešėliniais pranešėjais, šešėlinių pranešėjų susitikime, tikiuosi, kad jis bus organizuotas, apie tai pakalbėsiu. Aš procedūrinių teisų veiksmų planą vertinau kaip Stoholmo programos vieną iš pagrindinių pasiekimų. Aš nežinau, kas e, yra to autorius, bet aš manau, kad tai yra labai svarbus dokumentas. Yra kalbama apie interpretavimo teisę. Man atrodo, kad labai svarbu yra remti tokias priemonės kaip Europos arešto orderis, bet tuo pačiu bent jau dalinai turime paremti ir uh, procedūrinių teisių racionalizavimą ir sustiprinimą. Man atrodo, kad jau priėmėme direktyvą dėl teisinės pagalbos ir iš to natūraliai išplaukia ir priemonė susijusi su teisinė pagalba. Kila klausimas, kiek toli ta direktyva turėtų eiti kokiu mastu ji gali e, reklame, reglamentuoti kai kuriuos reglame, rekomendacijos elementus. Aš įsivaizduoju, kad su šešėliniais pranešėjais Mes tą klausimą aptarsime, kai ponas Dejong iškels darbo grupėje. Bet tiesą sakant, niekas turbūt net nebejoja, kad mes bandome sustiprinti abipusį pasitikėjimą. Žinote, kad neseniai vyko e, Britanijos bendruomenių rūmose diskusija ir tada teisingumo sekretorius pasakė, kad Britanija neturėtų priklausyti Europos teisingumo sistemai. Aš nemanau, kad mes kuriame Europos teisingumo sistemą. Komisijos komunikate E, apie ES teisingumo strategiją iki 2020 metų, paskaltame neseniai, buvo pasakyta, kad mes kalbame apie Europos teisingumo erdvį ir apie Europos teisingumo politiką. Nie viena jų nesukuria sistemos. Valstybės narės išlaiko savas baudžiamosios teisės sistemas. E, esmė yra, kad tos sistemos turi būti saveikios. Jos e, turi vadovautis vienodo griežtumo standartais nepažeidžiant stardumo, e, subsidiarumo principo ir nepakeičiant e, realiųjų e, valstybių narių teisingumo sistemų veikimo. Bet bendroji rinka nei prekiams, paslaugoms, kapitalui ir žmonėms negali funkcionuoti, jeigu nebus įmamasi priemonių užtikrinti, kad civilinės ir teisingumo teisės sistemos tarpusavyje uh, yra suderinamos ir jomis gali pasitikėti visos ES teisėjai. E, žinoma, e, labai svarbu yra užtikrinti, kad e, visos priemonės būtų kokybiškos ir būtų apginamos visų susijusių asmenų, skaitant vaikų teisės. Turime kalbėti ir apie pagrindinę teisę E, gauti juridinę pagalbą kaip privaloma gaila, kad Junktinė karalystė kol kas dar nepasirašė po tos nuostatos. Tos nuostatos. Aš manau, kad direktyvoje pagristai yra kalbama apie teisinės pagalbos užtikrinimą baudžiamosios bylos ankstyvuaisiais etapais, kurie yra labai svarbus. Tai yra tas momentas, kai žmogui yra atimama laisvė ir policijos uh, E, apklausos prasideda. Ta žmogus ta yra labai pažeidžiamas ir labai svarbu yra apginti žmogaus, ypač vaiko teisės tame etape. Aš asmeniškai elgčiausi labai atsargiai, išplėsdama direktyvos taikymo apimti ir apimdama a, e, tokius klausimus kaip teisė į juridinę pagalbą, apie kurią yra kalbama a, e, rekomendacijoje. Man atrodo, kad taip mes nuėtumėm per toli, bet kaip aš jau sakiau, ryto šešėlinių pranešėjų posėdė apie tai kalbėsime. A, Aš labai remiu tai, kas direktyvoje yra siūloma dėl paramos e, teisiai į juridinę pagalbą e, valstybei nariai pasinaudojant Europos arešto orderių. Europos parlamentas apie tai jau yra kalbėjęs ne kartą. E, esmė yra ta, kad tai turi būti finansiškai pagrysta. Žinoma, valstybės narės, ypač matydamas, kad biudžetas yra mažinamas, nervinasi. Mato, kad e, jeigu dėksime ES reikalavimus, tai nemažai kainuos. Bet esmė yra ta, kad jeigu byla bus išnagrinėta teisingai ir tai yra apima Europos arešto orderio principą panaudojimą, bus galima sutaupyti pinigų. Ir čia mes kalbame apie tai, kad galės, bus galima išvengti apeliacijų, panašių procedūrų. Uh, E, kaip kalbama apie Europos arešto orderio pritaikymą Jungtinėje karalystėje, tai pamatytumėt, kad ten buvo visiškas e, chaosas, kai vienas įtariamasis dėl mafijos turėjo būti gražinamas į Italiją. Pirmininkas prašo kalbėtojos kalbėti trumpai. Aš kalbu tiek pat trumpai, kaip ir visi kiti. Tai rodo, kiek daug kainuoja uh, jeigu teismas neišsprendžia bylos teisingai pirmoje instancijoje. Aš baigdama noriu pasakyti, kad mes turime atsižvelgti valstybių narių ekonominę padėtį ir turime suprasti vis tik tai, kad teisė į e, juridinę e, gynybą yra pinigų taupimo būdas e, tolimesnėje perspektyvoje. Dar vienas dalykas, kai kalbama apie nekaltumo prezumciją, man ši priemonė atrodo šiek tiek reikalaujanti atsargumo, Ji šiek tiek peržengė Strasbūro precedentų teisę ir manau, kad tai būtų nenaudinga. Todėl aš atskirčiau ją nuo teisinės pagalbos priemonės ir atsinkamos direktyvos, kuri, mano nuomonė, nusipelno pagirimo. Ačiū. Albrecht, Albrecht. Panas Albrecht. Pone Argentinė, ar pirmiausia norėtumėt pasisakyti jūs? Tai, ponė Argentinė, žodis jums. Uh, Aš atsiprašau visų, tačiau um, kaip šešėlinė pranešėja tikrai norėčiau pasisakyti ir kalbėsiu olandiškai. Manau, kad um, kolegos Kornelis Dejang parengtas dokumentas labai aiškiai rodo, kad um, teisinė parama bus teikiama, tačiau matome, koks yra sudėtingas visas šis klausimas. Um, tai minėjo ir ponas Dejang, tačiau tai tik tai maža dėlionės dalis. Mums reikia uh, sukurti tokią teisinės paramos sistemą, kuri tikrai veikia. Taigi advokato paslaugos turėtų būti savaime suprantamas dalykas, tai neturėtų reikalauti per nelik daug pastangų, tačiau pačią sistemą dar reiktų tobulinti. Dėl teisinių konsultacijų kada reikia teikti tas konsultacijas. Jeigu žmogui yra atimama laisvė, tos konsultacijos yra privalomos ir taip pat, jeigu žmogui yra pareikšti įtarimai, privaloma teikti teisinę pagalbą ir teisinės konsultacijas. Mes norėtume surasti būdų užtikrinti kad kad e, ši laikinoji parama taptų kažkuo esmingesnių nuolatinių dalykų. Žinome, kad valstybės narės patiria finansinių sunkumų, tačiau reikia, kad ES veiktų tokia teisinė sistema, kurią visi galėtų pasitikėti. Ir tai yra būtina visoms valstybėms ir tai yra esminis uh, šio teisės akto pasiūlymo aspektas. Valstybės narės turi pasitikėti vieną kitą. Jane Lambert taip pat manęs paprašė pasakyti, kad kai kalbama apie vaikų teisų užtikrinimą, pranešėja yra pateikusi vertingų pastabų, kurias reiktų peržiūrėti. Ponas Kirkhopė. Kalbėsiu trumpai, pirmininkė. Dėl šio paketo. Jungtinėje karalystėje bendruomenių rūmose buvo svarstomas šis paketas – ir um, argumentai prieš Junktinės karalystės dalyvavimą sistemoje um, tikrai buvo nutolę nuo realybės. Daugiausia buvo kalbama apie tai, kad viskas nagrinėjama teisingumo teisme, žmogaus teisų teisme ir um, labai daug buvo pasisakymų prieš mūsų bendruomenė rūmose. Ir labai gaila, kad, pasis, kad buvo toks pasipriešinimas, nes teisinė pagalba labai svarbus dalykas, ypač žmonėms, kuriems yra pareikšti įtarimai. Ir manau, kad reiktų sustiprinti tokius aspektus kaip nekaltumo prezumpcija ir kiti panašus dalykai. Ir čia taip pat vyko diskusijos siekiant užtikrinti, kad visur Europoje nekaltumo prezumpcija yra taikoma. Ir trečias dalykas – yra procedūriniai saugikliai vaikams ir nepilnamečiams baudžiamosiose bylose. Ir aš manau, kad mums reikia geriau koordinuoti savo veiksmus šioje srityje Europos lygių. Ir Deja, Junktinė karalystė nepasirinko taikyti šios konkrečios priemonės. Ir manau, kad tai yra apmaudu apmaudu, kad Junktinė karalystė nedalyvauja ir gaila, kad mes neaptarėme visų šių trijų teisės aktų vienu metu. Aš manau, kad procedūriniai saugikliai vaikams baudžiamosiuose bylose yra labai svarbus dalykas, mes turime būtinai juos įdėkti, nes Europos Sąjungoje vaikų hmm, Elgesys su vaikais labai skiriasi skirtingose šalise ir kai kada jie tikrai atsiduria didelėme pavojuje. Ir aš noriu padėkoti ponui Dejank už nuveiktą darbą ties šio dokumentu. Ačiū ponė Kirkov, ponė Albrecht. Ačiū pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu trumpai. Norėčiau padėkoti ponui, poniai Weber už nekaltumo prezumpcijos teisės akto nagrinėjimą, tai labai svarbus dokumentas, ypač kai kalbama apie įrodymų teisėtumą ir um, e, teisę tylėti. Mes norime užtikrinti aukštus nekaltumo prezumcijos standartus visoje Europos Sąjungoje ir kaip tik to turėtume siekti būsimose dėrybose. Labai ačiū. Labai ačiū. Aš taip pat paprašiau žodžio ir norėčiau su jumis pasidalinti savo mintimis. Aš sutinku, kad mes labai rimtai turime vertinti vaikų teises baudžiamosiuose bylose ir taip pat koordinuoti savo darbą ties visais šiais dokumentais. Procesinės teisės yra galbūt e, mažiau pastebimos, tačiau jos itin svarbios baudžiamosiose bylose. E, Vengrijoje buvo atvejis, kai buvo išduotas arešto orderis e, arba arešto orderis mm, nebuvo atsimetas, atsimtas laiku. Ir ponė Fiona Šun, mm, airio ir vengrės duktė, negalėjo matytis su motina trejų su pusę metų ir praleido didžiąją dalį šio laiko vaikų globos institucijose, įvairiose įstaigose, nematydama nei vieno iš tėvų. Taigi kartais į vaiko teisės visiškai neatsižvelgiama ir nėra galimybės atlyginti žalos ar ištaisyti padėties. Turime procesinės teises, turime teisę į teisinį atstovavimą. Yra procesinių teisių, kurios e, negali, kurių teisų subjektas negali panaudoti. Tai kenkia vaikams. E, taigi aš sutinku su visko, ką ponas Kirko sakė dėl vaikų teisių. Labai ačiū. Dar turime šiek tiek laiko. Pranešėjai galbūt galėtų pasisakyti, tačiau pirmiausia komisija ir pirmingaujantį valstybę ar komisijos atstovai norėtų kažką pasakyti apie procesinių teisų paketo veiksmų planą. Komisija, prašau. Komisija norėtų padėkoti parlamentui ir pranešėjams už pagirstina darbą su šiais dokumentais dėl teisinės pagalbos. Mes parengsime dokumentą užtikrinantį, kad um, įtarimieji gali pasinaudoti teisinę pagalbą, nekaltumo prezumciją ir taip pat E, kai kuriais atvejais netgi dvigubą teisinę pagalbą. Ir mes pritarėme Libė pozicijai, kad tai yra prioritetiniai pasiūlymai. Pasižymėjome pranešėjų nuomonės dėl saugiklių ir taip pat dėl e, visų pasiūlymų naudingumo įvertinimo. Taip pat e, pateiksime rekomendacijas ir tobulinsime veiksmus šioje srityje, nes tai labai svarbu. Ypač atsižvelgiant į finansinius aspektus. Reikia užtikrinti, kad teisė pasinaudoti advokato paslaugomis uh, yra reali ir kad jie yra įgyvendinama ilgalaikėje perspektyvoje. Dėl vaikų ir nepilnamečių komisija e, vertina pranešėjo nuveiktą darbą ir e, pažymi, kad e, procesiniai saugikliai būtini vaikams baudžiamosiose biliuose nes vaikai yra pažeidžiama asmenų grupė. Darbinėme dokumente pranešėja pritarė siūlomiems saugikliams ir siūlo e, kai kurios paaiškinimus direktyvai, pavyzdžiui, teisė į informaciją, teisė į medicinę apžiūrą, teisė į įrašymą. Komisija pasirengusi atitinkamai pakeisti dokumentus kai tai bus reikalinga. O dėl teisinės pagalbos ir advokato pagalbos, tai yra esminis šio dokumento aspektas, būtina tai užtikrinti. Ir mm, yra numatomas tam tikros išimtys smulkiems nusikaltimams atsakomybė tenkanti tėvams taip pat turėtų būti atitinkamai įvertinti, kai kuriais atvejais vaiko ir tėvo, tėvų interesai išsiskiria, kai kuriais atvejais e, finansinės priežastis nulėmė, kad nesinaudoma advokato pagalba. To reiktų išvengti, nes tai pažydžia vaikų teises. Dėl bylų nagrinėjimo laiko komisija mano, kad šie klausimai yra labai sudėtingi ir labai sudėtinga būtų suvienodinti taisyklės visose valstybėse narėse. Be to, tai eina toliau negu šios direktyvos tikslai, o tikslas yra nustatyti mažiausias e, taisyklės e, bylose įtarnėjus ar kaltiniams vaikams. Ačiū. Dabar pirmininkantį Graikiją, prašau žodis jums. Dėl nekaltumo prezumcijos noriu pasisakyti, atsiprašau, dar komisijos narys. Ačiū pranešėjams, mes džiaugiamės tokią teigiamą reakciją. Trys trumpos pastabos dėl darbinėme dokumente išsakytų minčių dėl priverstinių priemonių naudojimo. Čia kalbama mm, žodynas paimtas iš žmogaus teisų teismo, tačiau bet koks mm, smurtas, bet kokie kankinimai, žinoma, yra griežtai atmestini Įrodymų našta, penktasis straipsnis. Mes manome, kad e, tuo straipsniu pasiekta pusiausvyrą tarp e, įtariamojo teisų ir teisės į gynybą. Jeigu kažką pakeistume, tai tuomet e, apskritai nebūtų galima persekėti už tam tikrus nusikaltimus, pavyzdžiui, tam tikrus eismo taisyklių pažeidimus ar ekonominius nusikaltimus. Mes e, sakome, kad e, tam, kad būtų atmeisti tam tikri prokuratūros argumentai, nebūtina įrodyti priešingai, užtenka, kad e, prokuratūros patikti argumentai keltų abejonių. Dėl įrodymų pagristumo mes taip pat um, uh, džiaugiamės parlamento reakcija ir um, kankinimais išgauti parodymai yra nepriimtini uh, visuomet um, yra nepriimtini ir neteisėti. O dėl šeštos straipsnio ketvirtos dalies ir septintos straipsnio mes norime atsižvelgti į valstybių narių teisinės sistemas ir į valstybių narių teisinę tradiciją. Ir visuomet teisėjai turi teisę nepriklausomai vertinti visus parodymus ir mes norime, kad visos valstybės narės galėtų kažkaip priimti šią direktyvą. Ponas Pasavajas Pirmininkantį Graikiją, prašau. E, καθώς και... Pone pirmininkė, e, mes dėkojame už šį pasiūlymą direktyvai, taip pat dėkojame pranešėjams už labai kruopštų darbą ir skirtingų pasiūlymo analizę. Mes norėtume e, toliau tęsti darbą susijusiu su procedūrinės garantijomis palankiomis vaikams. Tai yra iš esmės susijęs su labai jautre tema. Mes kalbame apie labai uh, E, jaunus žmonės, todėl e, norime, kad tai būtų svarsmas skubos tvarka. E, tarybos darbo grupė šią temą jau pradėjo dirbti ir mes jau iš anksto numatėme posėdžių iki mūsų pirmininkavimo pabaigos. Mes einame į priekį dinamiškai, gana greitai, nagrinėdami skirtingus straipsnius ir aš turiu pasakyti, kad kiek užės trečią ketvirtą dienomis E, vidaus reikalų ir teisingumo ministro posėdžiuose bus svarstomi e, dar trys e, sudėtingi straipsniai. Taip pat bus svarstomas šeštas ir keturioliktas straipsniai, kuriuose yra kalbama apie nepilnamečių privataus gyvenimo apsaugą ir kitas temas. Tai yra labai svarbios temos, valstybės narės nori padėti pirmininkaujančiai valstybei ir norėtume, kad būtų uh, E, pasiektas, e, pasiekta bendresnė pozicija iki, per kitą ministrų susitikimą. Dėrybose mes jau pradėjome e, siekti susitarimo dėl 15 straipsnių, aptarti liko dar 7 straipsniai, dėl dviejų straipsnių mes laukiame juridinės teisės Europos tarybos nuomonės. Pirmininkaujanti šalis labai džiaugiasi ir yra dėkinga E, pranešėjų nuomoniai ir pastaboms, ypač kai e, kalbama apie e, tekstą dėl vaikų. Visos nuomonės, kurias išsakė piranešėjai, susilauks dėmesio dėl dar dviejų direktyvų pasiūlymų, dėl e, preliminarios juridinės pagalbos ir neprikaltumo prezumcijos. Taryba šių tekstų dar nepradėjo nagrinėti darbo grupėse ir mes manome, kad e, ta tema yra e, sudėtinga ir ją paliksime kitai pirmininkaujančiai šaliai. Labai ačiū. Ir dabar jau vyks balsavimas, bet jeigu niekas nenori pasisakyti ir pranešiai nenori komentuoti, tuomet pereikime prie balsavimo. Ačiū už bendradarbiavimą. Prašau. Elektronik. Turite elektroninio balsavimo korteles. Nesudėtingas balsavimas, bet vis tik tai balsavimas. It's a draft. Taigi, rekomendacijos projektas. Herr Pirker kolega parengė šį dokumentą dėl ES bės valstybių narių ir Respublikos Korejos pagrindų sustarimo, kiek tai susijęs su klausimais susijusiu su redmisija. Taigi, galutinė rekomendacija, balsavimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. And now it's closed. Balsuoti baigiame. 31 už 4 prieš salaikysiu nebuvo. Dėkojame kolegai Hubertui Pirkeriui už atliktą darbą ir tiek balsavimo. So we are now moving. What is it? Yeah, yeah, here. Moving on to point number 16. 16 darbo atverkės punktas, komisijos komunikatas Europos parlamentui ir tarybai dėl naujos ES sistemos teisinės valstybės principams sustiprinti. Sveikiname mūsų viešnę François Lebail, kuri yra komisijos teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Prašom. Sveikiname ją prezidiume. Prašau jūsų dėmesio. If I may have your attention to present the subject. Prašau jūsų dėmesio, pristatysiu e, šį klausimą. Kalbame apie e, teisinės valstybės principus, e, situaciją ES ir tikrai mes matome pagal situaciją, kad negalime tokių dalykų laikyti savaime suprantamais, reikia tikrai nuolatinės stebėsenos, reikia efektyvaus įgyvenimo užtikrinimo. Todėl Europos parlamentas nekarta reikalavo, kad būtų uh, sukurta stebėsenos sistema ir sistema, kuri leistų užtikrinti, jog būtų laikomasi visų reikalavimų. Turint omenyje visas tas vertybės, yra, kuriamis yra pagrista ES Europos parlamentas ragino rasti efektyvius, efektyvius sprendimus, kai nekalba apie grėsmės teisinės valstybės principas Europos Sąjungoje. Todėl mes džiaugiamės, kad turime Europos komisijos teisingumo generalinę direktorę, ponę Lebai, kuri pakalbės būtent apie naują Europos Sąjungos sistemą, kuri yra skirta sustiprinti teisinės valstybės principams. Taigi, prašome, ponė Lebai. Ačiū, pirmininkė, kaip jūs sakėte tiesa, esame pergyvenę tikrai sudėtingus laikus, kuomet teisinės valstybės principų užtikrinimui mm, supratome nepakanka tų e, įrankių, kuriuos mes turime, mums reikia kitų dar įrankių ir matėte e, komisijos pirmininkas Barosto savo pranešime dėl ES e, būklės pasakė, kad reikia galvoti apie politinį spaudimą ir septintą straipsnį, tinkamą jų derinimą ir tinkamus instrumentus toje srityje. Europos parlamentas, kaip jūs sakėte, nekartą ragino um, užtikrinti, kad būtų tokie instrumentai, kad būtų tokia ES sistema. Ir kovo mėnesį buvo patiktas komisijos pasiūlymas būtent šiuo tikslu, nes krizės laikotarpį, aišku, visi atsisuko į komisiją, laukdami, kad komisija suras tinkamus sprendimus šioms problemoms spręsti. Taigi, ką mes pasistengėme padaryti. Tai yra, mes stengiamės parengti tokį mechanizmą, kurio būtų galima sureaguoti į tas situacijas, kai negalime panaudoti pažeidimo procedūros arba bent jau tai pažydimo procedūra ne iki galo išspręstų e, problemą. Mm, e, pavyzdžiui, septinto straipsnio panaudojimas galbūt būtų sudėtingas, nes ta riba, kurią peržengus būtų aktyvuojamas septintas straipsnis, yra pakankamai aukšta. Taigi, naujoji sistema sprendžia tokias e, situacijas, kuomet yra sisteminė grėsmė. Labai svarbu yra suprasti pagal tą sistemą, kad yra grėsmė įstatymo viršenybėje, teisinės valstybės principams tam tikroje valstybėje narėje. Taigi, jeigu ta grėsmė nebūtų tinkamai išspręsta per saugiklius ir tuos mechanizmus, kurie egzistuoja nacionalinių lygmenių, tai aišku būtų priežastis Europos Sąjungai imtis tam tikrų veiksmų ir ta sistema, kurią mes siūlome, apibūdina būtent tai, ką mes ketintumėm daryti. Visų pirma, noriu paaiškinti, kad e, teisinės valstybės principų sustiprinimas Europos Sąjungoje sudarys galimybės apsaugoti visas tas vertybės, kurios yra ES vertybės, kurias jūs rasite sutarties antrame straipsnėje. Nes aišku, demokratija neveikia, jei nėra teisinės valstybės principų gerbiam, gerbimo, nes tada pagrindinės teisės neužtikrinamos. Uh, kai nėra teisinės valstybės principų laikomasi. Todėl teisinės valstybės principai yra šios iniciatyvos esmė. Ir pagrindinis šio mechanizmo tikslas yra pabandyti rasti sprendimą, dirbant su atitinkama valstybė nare per dialogą. Tai yra labai svarbu suprasti. Mes norime suteikti uh, šansą dialogui. Yra visai eilė elementų, iš kurių susideda tas mechanizmas. Visų pirma, nuodugnus įvertinimas iš komisijos pusės, o kokia yra būtent ta aptariamoji situacija. Akivaizdu, aš, aš negaliu pasakyti, kad tai bus visuomet lengva padaryti. Ir um, komisijai bus svarbu dirbti iš vien su visomis tomis instancijomis, kurios yra kompetitingos šią srityje. Ir mūsų komunikate jūs rasite, aiškiai pasakyta, kad mūsų tikslas yra dirbti su egzistuojančiu visų tinklu, pavyzdžiui, aukščiausių teismų um, pirmininkų tinklu, Venecijos komisija, uh, su visais tais, kas gali gali prisidėti prie tokio nuodugnaus ir teisingo, sąžiningo padėties įvertinimo. Antras elementas, kuris mums, mūsų manimo yra nepaprastai svarbus, tai yra vienodas visų valstybių traktavimas, panau, pasitelkus tam tikrus standartus, įvertinant, kas yra ta sistema sisteminė grėsmė teisinės valstybės principams. Ir trečiasis elementas yra paremtas a, greitais ir konkrečiais veiksmais, kurių tikslas yra įveikti tokią sisteminę grėsmę teisinės valstybės principams ir išvengti, aišku, septinto straipsnio panaudojimo iš vis. Todėl mes siūlome etapą iš trijų, e, e, procesą iš trijų etapų. Visų pirma, tai būtų komisijos įvertinimas, kaip aš jau sakiau, kokia yra padėtis. Toliau komisijos rekomendacija būtų uh, ir paskui būtų jau įvertinimas, kaip laikomasi komisijos rekomendacijos. Jeigu nebūtų tinkamai veikiama po komisijos rekomendacijos, jeigu nebūtų tinkamai sureaguota į komisijos rekomendaciją, tai komisija tuomet svarstytų galimybę ar panaudoti sutarties septintąjį straipsnį parlamentas, taryba būtų labai reguliariai informuojami, nuolat būtų mm, pateikiama informacija apie tai, kaip visas tas procesas vyksta per tuos etapus. Ir aišku, būtų komisijos rekomendacijos paskeltos viešai. Tai yra labai svarbus dalykas, nes kai kalbame apie sisteminę grėsmę, kalbame, aišku, apie tokį klausimą, kuris paprastai yra labai politiškas ir, aišku, parlamento vaidmuo mm, tokiame procese būtų nepaprastai svarbus dabartinė sistema, ir aš manau labai svarbu čia būtų pastebėti būtent tai, kad dabartinė sistema yra paremta komisijos kompetencijomis. Uh, Mm, čia tikrai nenumatoma kažkokių tai sutarties pakeitimų, bet aišku, kaip mes savo komunikatę esame pareiškę, komisija neatmeta galimybių, kad būtų vėliau kalbama, svarstoma galbūt ir sutačių pakeitimų e, galimybė. Tačiau dabar uh, kaip mes sakome prancūziškai, mes remiamės galiojančią sutartimi, tai yra nenumatome jokių pakeitimų kol kas. Taigi mechanizmas šis paaiškina visų pirma, kas tai yra sisteminė grėsmė valstybėje narėje Europos Sąjungos ir būtų, aišku, e, naudinga tai žinoti, jeigu tokia situacija vėl sudarytų. Iš tikrųjų, tai padės sustiprinti teisinės valstybės principus ir neš daug daugiau aiškumo į visą procedūrą, ką reikėtų daryti tokiu atveju, kaip tinkamai, sąžiningai, teisingai įvertinti situaciją, kaip palaikyti dialogą su atitinkama valstybė narė, ką, kokia turėtų būti komisijos rekomendacija ir kokie, kokių tolesnių veiksmų turėtų būti įmamasi atitinkamai dirbant su kita valstybė nare. Ačiū. Mrs. Gons. Pone Gons. E. Labai ačiū. Tikrai labai vertiname tai, kad pateikite šį komunikatą, nes parlamentas jau kurį laiką to prašo. Tavarėš e, ir Louis Michel ir mano pranešimuose netaip jau ir seniai mes apie tai kalbėjome. Mes sutarėme dėl pagrindinių principų, kad reikia sąžiningo padėties įvertinimo, e, kad procesas turi būti pradėtas nuo dialogo. Man atrodo, iš tikrųjų, dėl to mes sutarėme. Taip pat labai svarbu, kad pirmą kartą komisija kalba apie sisteminius pažeidimus arba sisteminės grėsmės, kaip jūs ir pasakėte, o tai yra jau daug plačiau nei vien tik tai kažkokios tai detalės. Uh, tai aišku jau visiškai kokybiškai kitokia situacija, visiškai kitokia kokių ir veiksmų reikėtų. Vis tik tai ko trūksta, sakyčiau taip, viena vertus, ko mes prašėme, tai buvo tam tikra nuolatinė stebėsena. Uh, nuolatinis monitoringas, įvertinimas. Parlamentas pakankamai aiškiai pasakė, kad reikia visų pirma sukaupti bazinius duomenis, o paskui pagal juos jau galėtumėm vertinti, ar turime sisteminę grėsmę ar ne. Mes turėtumėm situacijas vertinti nuolat. Manau, labai svarbu būtų įtraukti FRA, pagrindinių teisų agentūrą, į tą nuolatinį vertinimą, bet kokiu atveju jie tai daro, tik kitose srityse. Taigi nereikės kažkokių tai naujų mokslo tyrimų ar studijų, jau yra labai daug įvairių duomenų surinktų įvairių tarptautinių organizacijų. Jeigu pagrindinio teisų agentūra nieko daugiau nedarytų, tik tai surinktų tuos mm, jau esamus surinktus duomenys ir juos paskui agreguotų, apjungtų į vieną bendrą visumą ir įvertintų teisinės valstybės principų situaciją bendrai, tai tikrai būtų labai naudinga. Iš, iš FRA pusės tikrai būtų tai labai gerai. Jau yra tam tikrų pastangų tai padaryti. Buvo demos, um, tai yra mąstymo grupės. Uh, tokia studija padaryta, kur buvo bandoma palyginti teisinės valstybės, įstatymą viršenybės kokybę įvairiose valstybėse narėse, turint omenyje, kad situacija yra skirtinga, lūkesčiai yra skirtingi mm, ES valstybės narėse, netgi lyginant tarpusavį jas, nelyginant jau aišku jūsų, tarkim, Baltarusija ar dar kažko, bet labai svarbu būtų įvertinti bendrą situaciją ES ir paskui paskui galvoti, kad jeigu reikės kažkokių tai taisomųjų veiksmų vėliau, kad realiai ta visa intervencija būtų sąžininga ir subalansuota. Taigi, ko akivaizdžiai trūksta, tai yra tos visos bazės. Dar vienas dalykas, ko aiškiai trūksta, tai yra tam tikrų pamastymų, mm, prognozių, kokių sutarties pakeitimų gali prireikti. Jūs sakėte, kad ta riba yra labai aukšta, tikrai labai didelė, dėl to, mm, kada būtų galima galima inicijuoti tą nu, procesą tais, ar, ar kada būtų galima realiai teikti, kad yra sisteminė grėsmė, kad yra įstatymo viršenybės pažeidimas, teisinės valstybės principų pažeidimas. Taigi, Būtų, įdom, būtų tikrai džiugu išgirsti jūsų planus šioje srityje, ką jūs prognozuotumėt, kokių gali prireikti sutarties pakeitimo. Taigi, nuolatinis, testinis, bazinės situacijos įvertinimas ir prognozijas dėl galimų sutarties pakeitimų. Ar komisija ketintų kažką daryti? Kągi, mm, pranešė dėl statymo viršenybės pasisakė. Ar dar kas iš parlamentaro norėtų pasisakyti? Panas Bronks, matau, ar dar kas nors? Pane Bronks, prašom. Okay. <clears throat> Uh teisinės valstybės principai reiškia, kad žmonės neturėtų būti baudžiami, jei nepažeidė įstatymo ir taip pat tai sakoma, kad visi yra lygus prieš įstatymą ir aišku, um, įstatymai gali būti kuriami taip, kad tik tai politiniams oponentams grėstų rizika būti sugautiems ir taip toliau. Yra įvairių dalykų, yra visokių skatinamųjų. Uh, Mm, įstatymų, kurie kažką tai draudžia, pažiūrė, draudžia neapykantą litinės orientacijos, etinės grupės ar dar kažkokio tai pagrindų, bet tačiau nėra įstatymų, kurie draustų mm, diskriminavimą politinių pažiūrų po atveju. Pavyzdžiui, Praeitais metais buvo grupė sulaikyta asmenų, kurie buvo apkaltinti uh, po sovietinė propaganda dėl po to, kai kairiųjų vienas a, aktyvistas buvo nužudytas, nors ta grupė ir nebuvo apkaltinta a, tuo nužudimu. Ir Vokietijoje buvo toks atvejs panašiai. A, buvo, kad tokie e, iš tikrųjų e, buvo kaltinimai, kad yra inkriminuojantis pareiškimai daromi, tik tai paskui Konstitucinis teismas Vokietijos nustatė, kad tai yra valstybės pareigūnai, kurie to užsima. E, tai tokie dalykai turi būti draudžiami. Eskiau, pavyzdžiui, Askaitai buvo kalbama apie Europos politinių partijų steigimą, kad būtų galima mm, užregistruoti tokias partijas, kurioms teikia pirmenybę, bet nebūtų galima užregistruoti tokių partijų, kurios yra nepalankios, ne, ne, nepriimtinos, tarkim. Tai aš manau, kad tai irgi yra negerai. Pone Intralt, bet prašau nekalbėti ilgai, nes prasidės uždaras posėdis su ponė Vail apie e, Junktinio Amerikos valstijų duomenų apsaugą. Nori dar pasakyti? Labai trumpai. Gal apie tai jau kalbėjo, ponė Lebai, bet aš pavėlavau ateiti, dėl ko atsiprašau. Noriu paklausti, kodėl Europos komisija laukia iki kadencijos pabaigos, kol pateikė šį pasiūlymą, kai per šią kadenciją vyko tiek daug diskusijų apie tai, kaip įgyvendinti pagrindinės teisės ir teisės viršenybės principą. Tiek daug konkrečių klausimų buvo aptariama ir aš norėčiau sužinoti, aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau Europos komisija tai pasiūlo, bet tuo pat metu man susidaro įspūdis, kad komisija turi tiek daug papildomų priemonių savo rankose pagrindiniams teisėms e, įgyvendinti, o čia, aišku, jūs kalba tik tai savo institucijos vardu, e, matome, kad Europos komisija labai e, bijo tiesiog stengiasi išvengti šio dokumento įgyvendinimą. Man atrodo, kad tiek daug atvejų esame turėję, kai žodžio laisvė, spaudos laisvė, e, lygių teisų užtikrinimas, LGBT teisės, moterų teisės, teisė į privatų gyvenimą buvo pažeidžiamos. Europos komisija iš tiesų nesikišo. Tai kodėlgi negalėtume geriau pasinaudoti turimomis priemomis, kodėl Europos komisija tiek ilgai laukia, kol patikė šį pasiūlymą. Jums, ponė Devail. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, ponios Gions klausimas, kodėlgi mes neketiname organizuoti nuolatinio stebėjimo. Mes apie tai galvojame, tiesą sakant, kol kas to nepasiūlyme dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, e, reikia E, suprasti, kad jau ir taip yra labai daug stebėsenų e, vykdoma Europos tarybos, Venecijos komisijos. Mes iš savo pusės irgi turime teisingumo sistemos stebėsiną ir tokiu būdu yra stengiamas užtikrinti, kaip teis, pas, pak, su, sutikrinti, kaip teisingumo sistema veikia valstybėse narėse. O antra priežastis yra ta, kad mes susidurėme su tokiais, sudūrėme su tokiais atvejais, kai reikėjo reaguoti neplanuotai. Tai yra naujo pobūdžio bylos. Kas yra svarbu? Gebėjimas sugebėti įvertinti tokias situacijas. <clears throat> Ir čia mes savo komunikate numatome vykdant tokį vertinimą pasinaudoti fra kompetenciją uh, pagrindinių teisų agentūros kompetencija ir patirtimi. Agentūra be abejo gali prisidėti prie to vertinimo gana konstruktyviai, be to Venecijos komisijos tinklus pasitelksime. Dabar siūlome, kad būtų sukurta visa eilė galimybių, iš kurių, kuriomis būtų galima pasinaudoti, išnaudojant organizacijos patirtį padarėme išvadą, kad e, jeigu mes pasiūlytume nuolatinę stebė, stebėseną, mes e, atliktume, mes dubliuotume kitų darbą. Bet tai nereiškia, kad mes e, nežinome, kas vyksta bendrai, bet šiuo atveju, kai teisės dominavimo sistema yra pažeidžiama iš esmės, reikia išanalizuoti esamą padėtį, padėtį, kurie egzistavo pažeidimo metu. Ir tą mes darome kartu su kitais. <clears throat> Kokios, e, kaip sutartį reikės keisti. <clears throat> Pirmiausia, be abejo, mes nesiūlėme tokių pakeitimų, nes žinome, kiek ilgai trunka sutarties pakeitimas. Mes norime kad e, būtų sukurtas paprastas mechanizmas, leidžiantis išsiaiškinti e, tokius pažeidimus konkrečiais atvejais, o kalbant apie sutarties pakeitimus, aš esu tikra, kad e, tai galima padaryti daugeliu būdų. Vienas iš radi, viena iš radikalių e, galimybių būtų panaikinti skirtumą tarp ES teisės ir kitų teisės e, aktų įgyvendimą. Tai būtų paprastas būdas, bet dėl vienos ar kitos priežasties mes visi suprantame, kad kol kas dar netėjo laikas tą daryti. Atsakant į ponios Intveld klausimą, kodėl mes turėjome laukti iki kadencijos pabaigos. Pirmiausia, ponė Intveld, nepaisant to, ką jūs sakėte, ši kadencija buvo labai aktyvi, mes pasiūlėme labai daug įvairių dalykų. Taip pat aš manau, kad kai mes susidurėme su sudėtingomis sąlygomis, pirmiausia, stengiamės suvaldyti padėtį ir valstybės narės pačios pradeda kalbėti apie tai, kad reikia konstituciją, teisę ir taip toliau. Tačiau mums buvo labai svarbu tyliai padaryti išvadas iš tos patirties. Ir aš jums galiu tą patvirtinti, nes e, pati supratau, kad e, e, ta padėtis nėra paprasta ir reikia laiko svarstymams. Kad mes užtikrintume, kad pateiktieji pasiūlymai atneš papildomos vertys ir paaiškins e, veiksmų eigą. Mes e, be to nesusidursime su dideliu e, pasipriešinimu iš įvairių suinteresuotų pusių. Taigi, prieki laiko, nors nelabai daug. Jūs sakote, kad mes bandėme tarsi išvengti tos padėties, ne, mes to nedarėme, e, mes e, elgiamės taip, kaip ir visų diskus, kitų diskusijų apie e, duomenų apsaugą atveju. Ačiū už bendradarbiavimą, dabar perinam prie uždaro posėdžio kuriame kalbėsime apie ES duomenų apsaugos sistemą, taip pat dalyvaujant po